Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir. Gerbiami kolegos, galime pradėti komiteto posėdį. Man didžiulė garbė pristatyti Vengriją kaip pirmininkaujančią valstybę. Šį kartą ją atstovaus Vengrijos nacionalinio vystimosi ministras Tamašas Felegas ir šalia jo sėdi valstybės sekretorius Peter Olajoš ir visa komanda. Sveikinu Jūs atvykusius į mūsų posėdį. Mes jau buvome susitikę ministrų taryboje Gente, pirmininkaujant Belgijai, o dabar tikiuosi susitiksime Vengrijoje. Ministras Felegi yra atsakingas už klimato kaitą. Tai yra tema, kuri ypač aktuali Europos parlamentui ir tai yra vienas iš mūsų šio komiteto prioritetų. Mes pastaruoju metu tikrai labai daug nagrinėjome klimato kaitą įvairius jos aspektus ir neseniai vyko konferencija Kankūne. Jos rezultatas yra toks, su kuriuo galima dirbti toliau pasauliniu mastu Na, o per šį pusmetį e, Vengrija turės sudėlioti akcentus, tai bus svarbus pusmetis, per kurį bus nuspręsta, kokie kryptimi mes toliau eisime. Ar sieksime ambicingų tikslų, ar šiek tiek pailsėsime, atsitrauksime nuo to klimato paketo, kuris buvo patvirtintas 2008 metais. Taigi dabar reiks priimti sprendimą ir mes pasitikime Vengrijos veikla šioje srityje. Na, bet manau, kad ponas ministras mums pristatys Vengrijos pirmininkavimo idėjas ir prioritetus, tikslus artimiausiam pusmečiui, taigi suteikiu Jums žodį, kad pristatytumėte šią temą, o vėliau diskutuosime su kolegomis, prašau. Uh, Labai ačiū pirmininkė. Prieš praeidamas kalbėti e, vengriškai, aš visų pirma angliškai tarsiu kelis žodžius. Man tikrai didžiulė garbė e, būti šiandien čia, turėti galimybę pristatyti Vengrijos pirmininkavimo e, sąrašą, prioritetų sąrašą visą Tai yra dėl klimato kaitos, dėl ko mes stengsimės glaudžiai bendarbiauti su Europos parlamentu. Norėčiau trumpai pristatyti, kaip Vengrijos mm, ministras dirba klimato kaitos klausimais. Tai yra įdomi tema. Ir aišku, po to, kai vyriausybė pasikeitė per septynis mėnesius, Vengrijai buvo suformuota visiškai nauja Vengrijos struktūra ir buvo nuspręsta e, galvoti, jog e, išteklių vartojimo efektyvumų turi rūpintis viena ministerija ir todėl tie klausimai buvo pavesti viena ministerijai ir sanglaudos klausimai taip pat regioninės plėtros klimato, transporto, telekomunikacijų ir valstybės turto valdymo klausimai. Taigi yra visa tai, kas sėtina su išteklių valdymu vyriausybėje. Yra patikėta būtent mūsų ministerijai. Kaip matote, mūsų ministerija nėra didelė, tačiau labai trumpai norėčiau pristatyti mano kolegas du. Piterioš, buvęs mm, parlamento narys, jis e, vadovauja klimato kaitos klausimams ministerijoje. Maskavaš yra e, ministro pavaduotojas irgi nacionalinės plėtros e, ministerijoje atsakingas už tarptautinius ir ES klausimus. Taigi, ačiū, o dabar jau kalbėsiu vengriškai. Gerbiami parlamentarai gerbiamas ponė pirmininkė, ponios ir ponai, mums yra labai svarbu pasiekti pažangos tarptautinėse dėrybose dėl klimato kaitos ir kad kiek įmanoma greičiau pasirašytume susitarimą e, dėl klimato politikos po 2012 metų. Mes visi esame suinteresuoti, kad ES vaidintų svarbu vaidmenį šiuose dėrybose. Be to mums taip pat yra labai svarbu e, pasiekti to, kad ES kovos su klimato kaita programa būtų sėkminga, nes mes visi siekiame, kad ES ekonomika būtų moderni ir konkurencinga. E, manome, kad Belgija, pirmininkavusi prieš mus, pasiekė tikrai tam tikros pažangos e, dėl privalomų susitarimų šioje srityje. Vengrija ir toliau norėtų tęsti Belgijos darbą šioje srityje, tačiau aišku mes norime pateisinti lūkesčius, kurie atsirado po Kankūno konferencijos. Tikrai yra daug statoma ant kortos, nes 2000, jeigu 2011 metais Pietų Afrikos dėrybose nebus jokio rezultato dėl to, kaip turėtų atrodyti antroji fazė po Kijoto, tai tikrai kils problemų ir tai e, darytų neigiamą įtaką ES kovos su klimato kaita programai. Ponios ir ponai, sutarties šalių konferencijoje dėl klimato kaitos ir dėrybų klimato politikos srityje esminis klausimas yra užkirsti kelią klimat, pavojingiams klimato pokyčiams. Jeigu mums nepavyks iki 2050 metų e, iki pusės sumažinti CO2 emisijų, tai tuomet mes turėsime e, neigiamus padarinius ekonomikai ir socialiniai politikai visame pasaulyje. Jeigu oro temperatūra vis kils, gali atsirasti taip, kad kai kurie regionai taps nestabilus, prasidės tautų migracija ir kils krizės tam tikrose regionuose. Todėl klimato kaita galėt, gali virsti tikrai baise katastrofa. Šiuo metu tik tai kelios pramoninės valstybės siekia ambicingų CO2 mažinimo tikslų. Na, o mūsų pagrindinis tikslas, kad klim, kovos su klimato kaita politika po 2012 metų būtų kiek įmanoma ambicingesnė, mes norime pasiekti susitarimo ir tas susitarimas turi galioti visiems e, teršėjams, taip pat ir sparčiai besivystančiam šalims bei e, skurdžio, skurdžiau gyvenančiam šalims kalbant apie Kankūno konferenciją, e, joje pavyko pasiekti e, geresnių rezultatų negu 2009 metais vykusioje konferencijoje Kopenhagoje, tačiau Kankūno susitarimai yra polit, tik politiniai susitarimai. Ir pavyzdžiui, vienas iš Kankūno konferencijos rezultatų yra toks, kad e, e, globalios temperatūros globalaus temperatūros kilimo e, riba turėtų būti 2 laipsniai Celsijaus. Be to buvo nustatyti įsipareigojimai besivystančioms ir, ir sparčiai kylančios ekonomikos šalims, e, buvo patvirtintos naujos priemonės, tarp jų ir rinkos priemonės, jos buvo įvertintos, buvo e, svarstoma, kokios rinkos priemonės galėtų padėti siekti e, CO2 mažinimo tikslų. Kankūne pavyko susitarti dėl visų esminių punktų, kurie galėtų sudaryti sutarties ateities susitarimo pagrindą. Tačiau trūkumas yra tas, kad nebuvo pasiekta jokio susitarimo, nebuvo pasirašta susitarimas apie ateitį po Kijoto. Taip pat buvo bandoma, iniciju, bandoma pasirašyti e, susitarimą vadovaujant jungtinėms tautoms, bet neaišku, ar ateityje toks susitarimas, jeigu jis bus pasirašytas, bus privalomas visiems. Dėrybų pačiame centre yra Kankūno tikslų įgyvendinimas ir Vengrija kaip pirmininkaujanti valstybė padarys viską, kad būtų e, pasirengta visoms, gerai pasirengta visoms daryboms vykstančiams 2011 metais. Ir, ir dėl jungtinių tautų pagrindų susitarimo vyks 2011 metais du susitarimai ir jų tikslas bus pasirinkti klimato kaitos aukščiausio lygio konferencijų durbinę. Europo, mūsų pagrindinė užduotis yra koordinuoti ES bendrąją poziciją ir e, suderinti skirtingų ES valstybių narių pozicijas bei trečiųjų šalių pozicijas. Yra labai svarbu priartinti tas pozicijas viena prie kitos, ypač kalbant apie Kyoto protokolo ateitį, e, kalbant apie įsipareigojimus ir finansavimą. Be to, e, kitas svarbus mūsų uždavinys yra vesti dėrybas 12 um, darbo grupių. Tos 12 darbo grupių e, veikia taryboje. Ir čia mes taip pat kalbėsime apie tokius svarbus tikslus kaip įsipareigojimas mažinti emisijas, parama besivystančioms šalims, prisitaikymą prie klimato kaitos. E, kontrolės mechanizmą įsipareigojimams ir apie įvairias, įvairias lankstumo priemonės, kurios dar turės būti parengtos. Kankūno konferencija E, leidžia mums jau imtis kažkokių konkrečių veiksmų ir mes jau dabar turėtume renk, pradėti renkti tuos konkrečius veiksmus. Kankūnas tam tikrą prasme sudaro pagrindą naujai instituciniai sistemai, kuri padėtų prisiderinti prie klimato kaitos ir kovoti su miškų kirtimu ir e, naikinimu ir su tuo, E, susijusiu, susijusiais klimato kaitos iššūkiais. Budapešte įvyko neformalus susitikimas, kuriame buvo bandoma parengti bendrą poziciją 2011 metais vykstančiai klimato kaitos konferencijai Pietų Afrikoje. Mes taip pat siekiame e, pasikeitimo nuomonėmis apie tai, kokia ES strategija turėtų būti artimiausiame aukščiausio lygio susitikime dėl klimato kaitos. Ir mes e, sieksime, kad būtų įgyvendintos Kankūno konferencijos e, priemonės, joje nutartos priemonės. Mes taip pat bandysime e, griežtinti priemonės dabar egzistuojančias priemonės dėl klimato, dėl e, emisijų mažinimo. Ir mes bandysime steigti žaliai klimato kaitos fondą. Taip pat e, sukursime specialią darbo grupę e, prisiderinimui prie klimato kaitos bei skatinsime technologijų tinklo vystimą. Taip pat reikia kalbėti apie e, bendrą ES poziciją dėl emisijų kvotų. Pagrindinis mūsų tikslas yra parengti tarybos išvadas, kuriuose atsispindėtų tai, kokia galėtų būti bendro ES pozicija po Kankūno konferencijos. Taip pat kitas svarbus uždavinys yra kartu su Europos komisija parengti ES aukšto lygio dvišaliams susitikimams ir tarptautiniams e, susitikimams. Čia labai svarbu atstovauti ES interesus ir atstovauti, aišku, visų valstybių narių interesus. Vengrija tęs Belgijos pradėtą darbą ir bandys prisidėti prie to, kad ir toliau sėkmingai vyktų dėrybos dėl klimato kaitos. Mūsų tikslas yra, e, kad ES vaidintų e, lyderės vaidmenį e, šiuose dėrybose ir būtų svarbia tarpininkė. Taip pat Pietų Afrikos aukščiausio lygio sustikimo dėl klimato kaitos organizatorius turėtume paremti, kad e, ten taip pat būtų siekiama tam tikrų tikslų. Toliau kitas mūsų prioritetas yra prisidėti prie to, kad ES parengtų savo ambicingą klimato kaitos programą ir ją įgyvendintų. ES ir toliau vykdys labai ambicingą klimato kaitos politiką, kad pavyktų gyvendinti tą minėtą programą ir todėl Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, padarys viską, kad e, tai taptų įmanoma. Kitas svarbus tikslas mūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės, yra e, vystyti dėrybas dėl e, tolimesnio ES dekarbonizavimo. Komisija 2011 metais pateiks savo strategiją šiuo klausimu ir pagrindinis tikslas yra e, perėjimas e, prie e, mažai CO2 išskiriančios ekonomikos ar ūkio iki 2050 metų. Mes taip pat labai orientuosimės į ES 2020 strategiją ir sieksime e, efektyvaus išteklių naudojimo. Taip pat yra labai svarbu susijęti mūsų darbą su kitais strateginiais dokumentais, pavyzdžiui, su Baltaja knyga dėl transporto ir dėl energetikos strategijos, kuri tikriausiai bus patvirtinta pirmininkaujant Vengrijai. Kalbant apie dekarbonizavimo strategiją, mes turime pasirūpinti tuo, kad įvertintume, kaip ES vienašališkai galėtų pasiekti savo CO2 emisijų mažinimo tikslus, kaip, kaip tas tikslas galėtų netgi viršyti numatytus 20 procentų. Mes e, sieksime diskusijos dėl strategijos tarp valstybių narių ir iki savo pirmininkavimo pabaigos mes bandysime pasiekti vieningos pozicijos, kuri padėtų mums pereiti prie modernios, e, mažai CO2 išskiriančios ekonomikos. Dekarbonizavimo strategija turi racionalius tikslus e, iki 2020 metų. Ir galbūt laikantis tų tikslų mums pavyks pasiekti didesnio CO2 emisijos sumažimo negu 20 procentų. Taigi šios klausimus turėtume nagrinėti kartu. Ir, aišku, yra didžiulis susidomėjimas šią temą ir todėl Vengrija renks e, taryboje darbo grupių susitikimus e, ir tos darbo grupės nagrinės atskirus dekarbonizacijos strategijos elementus. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis įvyks kovo mėnesį e, aplinkosaugos ministrų taryboje. 24-26 kovo vyks neformali ministrų taryboje konferencija, neformalus ministrų susitikimas Budapešte, kur ir toliau vyks diskusijos šią temą. Priklausomai nuo to, e, kaip vyks tos diskusijos ir tos dėrybos, ta tema vėl bus įtraukta į e, Birželio tarybos darbo tvarkę. Savo pirmininkavimo metu mes bandysime E, teisinga linkme e, pakreipti diskusiją, kiek, kiek realus yra 20 procentų emisijų sumažinimo tikslas. Europos parlamentas prieš konferenciją Kankūne parengė rezoliuciją, kurioje kalbama apie tai, kad ES yra pasirengusi e, savarankiškai, vienašališkai, be kažkokių iš ankstinių nuostatų e, E, ir toliau siekti didesnio CO2 emisijų sumažinimo negu 20 procentų, galbūt negu 30 procentų. Tačiau kol kas nėra vieningos nuomonės, kai kurios valstybės narės remia šį tikslą, kai kurios ne. Be to 2010 m. spalio mėnesio aplinkosaugos ministrų taryba kreipėsi į tarybą kad būtų atliktos analizės susijęs su šia tema. 2010 m. lapkričio mėnesį e, aplinkos ministrų taryba paprašė vadovų tarybos parengti ataskaitą šią temą ir e, šį klausimą vertinti atsižvelgiant į Kankūno konferencijos rezultatus. E, komisija planuoja apie tai pateikti ataskaitą iki 2011 metų vidurio. Vengrijai atrodo, kad yra labai svarbu sumažinti CO2 emisijas daugiau nei 20 procentų, kaip jau minėjau dekarbonizavimo strategija turėtų būti įgyvendinta iki 2020 metų ir joje turėtų būti ir vidutinio laikotarpio tikslai. Mes galėsime e, pagal juos įvertinti, kaip pavyks, ar, ar pavyks il, ilgalaikėje strategijoje e, pasiekti didesnio nei 20 procentų emisijų sumažinimo. Taip pat galėsime įvertinti, kokiu priemonių reikia siekiant Europoje sukurti mažai CO2 emisijų išskiriančią ekonomiką. Mes manome, kad ambicingas emisijų mažinimas yra vienas esminių ES tikslų, todėl Vengrija darys viską, kad sėkmingai vyktų dėrybos šią linkme. Ir čia mes atstovausime ne tik savo interesams, bet prisidėsime prie e, pasaulinių pastangų, kurios yra labai svarbios kovoje su klimato kaita. Mes palaikome iniciatyvą e, klimato kaitos politiką įtraukti į daugiametę finansinę perspektyvą, va, nes yra labai svarbu turėti atitinkamų finansinių išteklių, kurie padėtų kovoti su klimato kaita. Mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, įvertinsime kokios yra galimybės sukurti atitinkamą finansavimą dekarbonizavimo strategijai. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, stengsime konstruktyviai prisidėti prie šių diskusijų. Na ir iš mūsų programos galima daryti išvadą, kad mes e, bandėme parengti tokią savo veiklos programą, kuri labai smarkiai E, orientuojasi į klimato kaitos tikslus, taip pat norime pratesti Belgijos e, nuveiktą darbą ir norime glaudžiai bendradarbiauti su Lenkija, kuri pirmininkaus ES po mūsų kad pasiektume šių tikslų. Mes tikimės, kad komisija, taryba ir gerbėmieji parlamento nariai mus palaikys. Be aktyvaus bendradarbiavimo tarp institucijų Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, negalės pasiekti savo tikslų klimato, kait, kovoje su klimato kaita, todėl mes norime e, nuosekliai bendradarbiauti su jumis ir konsultuotis. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, ponė ministra, už jūsų programos pristatymą. Na, manau, kad jūsų ministerijos struktūra yra labai gera ir skiriate dėmesį E, regionų, savivaldybių raidai ir tai derinate su klimato kaita, tai iš tikrųjų perspektyvu. Išklausime jūsų minčių dėl ateinančių mėnesių, sužinojome apie Europos strategiją dėl COP17 e, Pietų Afrikoje, o taip pat pristatėte ES e, strategiją skirtą ES vidui. Na, tarsi žinome, ką ketiname daryti 2050 metais, taryba jau priminė sprendimą, tačiau dabar reikia nusistatyti tarpinius žingsnius iki to laiko, tam, kad nešvaistytume laiko. Nes e, tikrai šiame dešimtmetyje reikia sukurti lemiamas struktūras, nes kitaip 2050 e, metais nepasieksime nusibrieštų tikslų. Susidėjimas tikrai didelis, daug norinčių pasisakyti, taigi turime laiko iki be 15.11 ir te galiu suteikti po pusantros minutės e, pastaboms ar klausimams. Pradėsime nuo Richardo Zeberio iš EPP frakcijos. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė ministrė, kad atvykote pas mus, labai džiugu ir tikrai pats sveikinu ir jūsų valstybės sekretorių, kuris tikrai labai e, mūsų komitete kovojo už klimato kaitą. Na, keletą klausimų turiu. Pristatėte įdomią, gražią programą, tačiau galbūt galėtumėte konkrečiau pakalbėti apie finansavimą, nes e, konkrečias priemonės yra susijusi su finansavimu, kaštais. Na ir šiuo metu valstybės narės negali pasidžiaugti pilnais biudžetais ir valstybės kasomis. Taigi galbūt e, galėtumėte pakomentuoti konkrečiau, kaip ketinate užtikrinti finansavimą. Juolab, kad šiuo metu metu tarsi valstybės narės parduoda tuščią orą vietoj to, kad būtų kažkas konkrečiai daroma, tik kaip ketinate įgyvendinti klimato apsaugos priemonės. Na, dėl finansavimo, e, tai minėjote, Kankūną e, iki 2010 metų e, numatytas skirti milijardinės sumas, e, kurias skirs tiek valstybės narės ir, ir privatus ūkis turi tam tikrų pasiūlymų. Jūs nurodėte, kad jums vandens klausimai su pirmininkavimo metu yra labai svarbus, taigi ką konkrečiai ketinate daryti vandenvaldoje? Ar esate patink, patenkinti tų vadinamų blueprint, to matricom, ar ką ketinate daryti? Na, Šartas Zėberis yra mūsų vandens ekspertas, bet tai jau yra klausimas veikiau kito ministro Sandoro Fazekasų daržą. Na, taigi atidėsime šį klausimą antram raundui. Kągi, toliau Martijas Grotė. Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote pas mus ir pristatėte programą Tarptautinės darybos Kankūne. E, davė geresnių rezultatų netikėjomės, tačiau vis dėlto, negu, bet trūks ambicijos. Mes patvirtiname klimato apsaugos paketą ir į jį įtraukti įvairis sektoriai, be kitako aviacijos. Tačiau nuolat pastebėme, kad įvairios organizacijos, kaip, pavyzdžiui, IKE ICAO yra stab, stabdžiai, o taip pat ir jūrų sektoriai sektorių ketiname įtraukti į klimato apsaugos paketą ir vėlgi tarptautinė jūro organizacija e, čia turi kompetenciją ir komisija savo komunikate nurodė, kad bus laukiama iki šių metų pabaigos, o po to jau pati formuluos pasiūlymą. Taigi norėčiau paklausyti jūsų, kokiu pasiūlymu sektoriams, tarp, sektor, tarp sektorių pasiūlymų galime laukti jūsų pirmininkamo metu. Dėl 30 procentų tikslo mes sudarėme klimato paketą ir jeigu kitos didžiosios pramonės valstybės prisidės, e, tikslus galime pakelti iki 30 procentų. Taip pat norėčiau paklausti, e, kaip yra su prekybos išmetalis leidimais ir to garsiuoju CO2 nutekėjimu. Na ir šiais metais esame nusibrėžę parengti pranešimą savo e, iniciatyvą skirtą šiam klausimui, taigi norėtųsi sužinoti, kaip konkrečiai visą tai aptariama taryboje, nes kol kas jūs apie tai kalbėjote tarsi aptakiai. Dėkoju. Rita Manaf. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir. Ir Vengrijos kaip pirmininkančios šalies atstovams, dėkoju už įdomios programos pristatymą ir dabar turiu konkretų klausimą susijusiu su statydybinės medžiagomis. Na ir kai kalba eina apie uh, e, CO2 surinkimą ir saugomą, tai tai yra susiję. Mediena, e, medžiai tarsi leidžia surinkti anglį, taip pat e, medieną galima lengvai perdirbti, taigi tai yra medžiaga palanki aplinkai. Bet manau, kai kalbame apie CO2 surinkimą, tai čia aš manau, kad galima daug ką nuveikti ir nusibriežti didesnius tikslus. Uh, Tai, aišku, susiję ir su miškininkystės strategija. Šio sektoriaus, sektor, šio sektoriaus skatimas susijęs ir su sertifikavimo žymėjimo etiketėmis sistema. Taigi galbūt ir statybų sektoriu galima būtų įvesti bendrą europinę sertifikavimo sistemą. Toliau, veiksmingas energijos panaudojimas. Na ir kai kalbame apie medieną, E, kaip statybinė medžiaga šis veiksnys yra įdomus. Nuolat kalbam apie tai, kad reikia pagerinti e, energijos panaudojimo veiks, veiks, veiksningumą reikėtų ir statybinės medžiag, medienos prailginti gyvenimo laikotarpį. Pirmininkas, na, įdomu išgirsti šių minčių iš e, Suomijos, kas nenustebina, bet vėlgi tai veikiau klausimas e, kitam ministrui Fasekasu, kuris yra atsakingas už be kitako ir miškus. Atidėsime kol kas iš šalį šį klausimą. Ir dabar ponas Aikotas žalių vardu. Uh, Ačiū pirmininkė. Uh, Noriu labai šiltai pasveikinti ministrą parlamente. Kaip žaliai, aišku, mes lauksime plačių užmojų klimato kaitos darbo tvarkės, ką jūs ir pristatėte. Dabar trumpai du klausimai. Dėl darbo tvarkės visų pirma, aišku, kalbant apie artimiausią laikotarpį, tai būtų uh, tą atotrukį įveikti tarp dviejų laipsnių iš vienos pusės ir visų tų tarptautinių įsipareigojimų, kurie prisimti, nes atotrukis yra milžiniškas. Kaip mes jį įveiksime? Akivaizdu, kad iš JAF, aišku, turint omenyje du Durbano konferencija, kad jau yra pasirengimai prasidėjo, mes iš JAV galbūt daug tikėtis negalėtumėm. Jūs minėjote dvišalės dėrybas, tai aš labai laukčiau strateginės darbo tvarkės iš ES, tarkim, kalbant su Brazilija, Pietų Afrika, Kinija, su tom e, augančios ekonomikos valstybėmis, ką ES ketintų padaryti čia dvišalių pagrindų įveikiant tą atotrukį. Toliau, mūsų įsipareigojimas kaip Europos, nes jeigu mes prašome kitų valstybių kažkaip tą atotrukį įveikti, tai ir mes turime kažką tai padaryti, žengti tą žingsnį. Jūs minėjote Birželio tarybos išvadas liktai, kad būtų pereita prie 30 procentų. Aišku, pagrindinis klausimas būtų energijos vartojimo efektyvumas ir parlamentas nuolat reikalauja, kad būtų privalomi tikslai energijos vartojimo efektyvumui nustatyti. Mes labai atsiliekam šioje srityje. Kaip Jūs ketinate pasirūpinti, kad ES kažką padarys dėl e, e, energijos vartojimo efektyvumo ir taip pat susijęs tai su daugiamečiu finansiniu planu, nes aišku, čia pagrindiniai sektoriai būtų labai svarbus kaip transportas ir panašiai. Ačiū. For Gui. E, Ačiū. Veridė Briulin Guje vardu. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat labai šiltai norėčiau pasveikinti ministrą ir taip pat valstybės sekretorių, mūsų buvusi kolega Europos parlamento nari. Ir aš norėčiau pasirauti dėl tarptautinės darbo atverkės savo įžanginėme pasisakymė. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia užtikrinti, jog sutarimas būtų teisiškai privalomas ir kad jis būtų taikomas um, visi, visoms svarbioms uh, sritims ir visoms valstybėms, taip pat ir besivystančiams stiprėjančios ekonomikos valstybėms. Ir aišku, um, klausimas yra uh, dėl ES ir dėl JAV, kad būtų tikrai vienodai taikomos tos formuluotės, tos augančios ekonomikos valstybėms, kas tai būtų. E, kaip jūs būtent dėl tų lemiamų rodiklių e, tikslų dirbsite su kylančios ekonomikos valstybėmis, su JAV taip pat, kaip ruoštės Durbanui ir kokia būtų jūsų pozicija ir bendrai ES pozicija dėl Indijos ir kaip jūs prisidėsite taip pat ir prie Panameš e, pozicijos ir jo darbo, kad jis pozityvų vaidmenį suvaidintų ir turint ypač omenyje tos sunkumus namuose, būtent vėlgi kartuosiu tą klausimą, kaip e, augančios ekonomikos valstybės prisidės prie bendrų įsipareigojimų vykdymo. Ir aš norėjau pantrinti kolegos klausimą, e, ką Bas sakė, dėl 20 procentų ir dėl to, kad, e, procentų ir kad mums reikia energijos vartojimo efektyvumui privalomų tikslų. János Sode. Ahhoz képest, hogy viszonylag kevesen vagyunk a bizottság ülésén. A bizottság... Deja, nėra daug kolegų. Šiame, šiame posėdėje nėra daugelio kolegų, tačiau nepaisant to vis tiek yra labai daug klausimų. Nežinau, ar ponas ministras turės laiko atsakyti per 20 minučių į tiek daug klausimų. Aš pats norėčiau užduoti klausimą dėl Kijoto protokolo ir dėl jo ateities. Ponas ministras apie tai kalbėjo. Aš neretai mūsų komiteto posėdžiuose sakydavau, kad yra problema tarp senųjų ir naujųjų ES valstybių narių ir yra problema e, tarp komisijos ir Europos parlamento narių. Europos komisija yra numačiusi po 2012 nepardavinėti CO2 kvotų. Tai yra negarbinga, tai yra neteisinga, kalbant apie buvusią socialistinės valstybės Vengriją, Lenkiją, Čekijos Respubliką, visos jos pasiraš... sumokėjo savo kainą už Kyoto protokolo pasirašymą. Mes turime savo įsipareigojimus, kuriuos įvykdėme, netgi įvykdėme su kaupu, įvykdėme e, juos taip, kad e, Europos sąjunga be mūsų būtų negalėjusi pasiekti savo tikslų. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, turėtų baigti e, šitą akligatvį, turėtų išvesti iš jo, ar e, Vengrijai pavyks pasiekti rezultato. Buvusios socialistinės valstybės įsipareigojo, kad jeigu po 2012 metų jos dar galės pardavinėti kvotas, jos, e, kad tai vyks tik tai laikantis tam tikrų sąlygų. Dėkoju, toliau Vitorijo Prodi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau šiek tiek pažvelgti į praeitį. Nemanau, kad galima pasiekti susitarimo dėl klimato tikslų, dėl klimato kaitos tikslų, jeigu nereaguoji į balio deklaraciją dėl e, atsakomybės dalymosi. Tai yra sprendimo klausimas. Toliau yra kit, kitas klausimas susijęs su galimybėmis e, galimybėmis patvirtinti teisiškai saistančias ribas. tačiau tai nesuderinama su absoliutaus suver, suverenumo principu. Tačiau iš kitos pusės atrodo yra akivaizdu, kad mes priklausome vieni nuo kitų, ypač kovoje su klimato kaita, taigi tas e, viršenybės principas nebegali galioti. Taigi kokios politikos mums reiks laikytis, kad mes išeitume iš šito aklygatvio? Toliau kitas klausimas yra susijęs su prisiderinimu prie klimato kaitos. E, mes dabar kaip tik klimato kaitos komitete bandome pas, paskatinti atsinaujinančio energijos šaltinių naudojimo politikos įgyvendinimą. Dėkoju, toliau Pet, Peter Lyze kuris paklausė, ar energijos vartojimo efektyvumas priklauso šio ministro kompetencijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog nenorėjau, kad atsitiktų taip, kaip kitiems kolegoms, kai jų klausimai buvo perkelti kitam ministrui. E, energijos vartojimo efektyvumas bus tikrai svarbi tema kitos savaitės tarybos susitikime ir aš, e, man kelia susirūpinimą tai, kokius sprendimus taryba priims. Parlamentas pasisakė už privalomus tikslus, tačiau realiai tikriausiai nebus tokio rezultato, kokio nori parlamentas. Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad iš tam tikrų pokalbių susidarė įspūdis, kad valstybės narės pačios e, nenori prisimti atsakomybės dėl efektyvaus energijos vartojimo. Taigi dabar situacija yra tokia, kad vienas procentas ES BVP e, yra tam skirtas, tačiau negalima e, visų pinigų skirti tik tai šiam tikslui. Taigi situacija yra tokia, kad tink, reikiamos lėšos yra valstybėse narėse, tačiau jeigu mes per uh, įvairias paskatas, pavyzdžiui, mokestinės paskatas ir panašias, e, skatintume žmonės efektyviau vartoti energiją, tai galbūt būtų pavyktų siekti, valstybėms narėms pavyktų siekti tų įsipareigojimų. Taip pat reikia e, skatinti valstybės e, narės prisimti įsipareigojimus ir juos vykdyti, kad nebūtų taip, kad ES sakytų, na, darykite tai ir tai, o valstybės narės to nedaro, nes ne, nemato tam paskatų. Dėkoju, toliau Horstas Šnelhart užduos paskutinį klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esminis klausimas yra fin, besivystančių šalių finansavimas. Mes nuolat apie tai kalbame Ir dažnai yra minimas toks faktas, kad mes kalti dėl to, kad besivystančiose šalise iki šiol yra didžiulis skurdas. Todėl man atrodo, kad mes turime siekti aiškumo šioje srityje. Todėl norėčiau paklausti, ką mano pirmininkaujanti valstybė, kaip jį įsivaizduoja, ką tos, kaip tos šalis gali prisidėti prie klimato, tikslų, e, klimato kaitos tikslų ir kokias priemonės yra numačiusi. Taip pat yra problemų dėl e, apivarti, prekybos apivartiniais taršos, taršos leidimai sistemos, yra sertifikatai, kuriais yra prekiaujama, iš to uždirbami dideli pinigai. Komisija turėtų kažką keisti Todėl mano klausimas yra, kaip mes išspręsime šią problemą, ar mums reikia naujos sistemos, ar tik reikia pataisyti senąją. Geras klausimas, sako pirmininkas. Tikiuosi, kad bus geri atsakymai į šios klausimus. Kalbėdamas apie finansavimą, jūs paminėjote, kad e, klimato kaita turėtų atsispindėti vidutinio laiko tarpio finansavimo programuose. E, galiu jūs tik palaikyti, tačiau esminis klausimas yra, ar jūs galvojate apie atskiras biudžeto eilutes, kurios turėtų pasirodyti ES biudžete, tai yra atskiros eilutės, kurios būtų skirtos e, klimato kaitos problemams spręsti, nes iš tiesų būtent ES pro programa galėtų padėti valstybėms narėms galėtų būti tam tikras impulsas e, ir jos tada galėtų paskatintos ES pavyzdžio pačios e, teikti savo finansavimą. Taigi buvo užduota daug klausimų. Turite 10 minučių, kad juos galėtumėte atsakyti, prašau. Köszönöm szépen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, užbėgdamas už akių, norėčiau pasakyti štai ką. Na, aišku, kad per dešimt minučių tikrai negalėsiu išsamei atsakyti visus klausimus ir tikiuosi, kad per ateinančius šešeris mėnesius turėsiu daugiau galimybių su jumis konsultuotis, pasikeisti nuomonėmis. Ir tikrai esu labai pasirengęs sudalyvauti klausime, jeigu to pageidautumėte. Na ir mūsų pirmininkamo metu E, rengdami pažangos ataskaitą ketiname informuoti jūs apie pasiektus tikslus e, numatytus mūsų programoje. Na ir tikrai manau, kad tiek jums, tiek ir mums reikalinga ta pažangos ataskaita tam, kad galėtumėte įsivaizduoti, kokią pažangą padarėme. Taigi, užbėgdamas iš akių, atsiprašau, kad į visus užduotus klausimus atsakysiu tik labai trumpai. Ir beje, dar pridursiu, kad tikrai mielai atsakysime į klausimus raštu. O kai dėl kelto finansavimo klausimo, tai taip, tai susijęs su daugeliu aspektų. Pavyzdžiui, Kankūne buvo priimtas sprendimas dėl trumpalaikio finansavimo, o taip pat ir dėl e, ataskaitos dėl trumpalaikio finansavimo priemonių. Taip pat buvo printas sprendimas dėl žaliųjų fondų ir labai svarbu pasirūpinti, kad tie žalieji e, fondai, klimato apsaugos fondai po Durbano veiktų ir užtikrintas būtų komunikavimas, bendramas. O kai dėl trumpalaikio E, finansavimą, tai svarbu užtikrinti skaidrumą ir pasitikėjimą. O kai dėl ilgalaikio finansavimo, tai dar Kopenhagoje buvo primtas susitarimas dėl to, kad pramoninės šalis iki 20 metų su kurs fondą, kuriam bus skirta maždaug 100 milijonų dolerių. Konkūno konferencijos šalis sutarė dėl to, kad tas 100 milijardų dolerių e, būtų skiriami iš įvairių šaltinių. Pavyzdžiui, tai būtų ir biudžeto lėšos, tai minėjo ir ponas pirmininkas. Na ir pavyzdžiui, Vengrijoje e, biudžete yra atskira biudžeto eilutė skirta klimato apsaugai. Taigi tai vertinčiau kaip pažanga. Be to, e, bus įvairių daugia šalių ir dvi šalių lėšų ir bus numatyti ir alternatyvų. Taip pat labai svarbu, kad ir laisvoji rinka prisidėtų prie finansavimo, nes mes čia jau kalbame apie ilgalaikį e, struktūrinį pokėtį, ilgalaikius tikslus ir jų finansavimą. Na ir ilgalaikį klimato apsaugos e, finansavimą užtikrinti reikalingas ilgalaikis organas, kur užtikrintų geresnį koordinavimą ir komunikavimą. Ir tokiu būdu administracinės procedūros vyktų sklandžiau ir ir būtų užtikrintas išteklių mobilizavimas. Bet to, mano manimu, labai svarbu ir tai. Ir beje, šį klausimą kėlė keletas parlamentarų, kad reikia suvokti, kad klimato apsaugos politika yra susijusi su, su transporto politika. Ir ekono, nu, ir energetikos politiką. Ir aš manau, kad ir sudarant ilgalaikę finansinę perspektyvą laikotarpį buvo 2013 metai, tai reikia atsižvelgti. Na ir manome, kad šios rytėje yra esminių strateginių klausimų, liečiančių konkrečius sektorius, pažiūrėjau, energetika, veiksmingas išteklių naudojimas. Tai susijęs su klimato kaitos politika ir aš manau, kad Ir todėl reikia kalbėti apie šį sektorių įtraukimą į klimato kaitos apsaugą, o taip pat reikia kalbėti ir apie atitinkamas investicijas. Tai aišku, kritiniai aspektai. Na čia dar sėki priminsiu energetikos, transporto politiką, šių politikos ryčių finansavimą. Taip pat Ir per sanglaudos fondą galima finansuoti štai šias politikos rytis. E, visi šie klausimai bus aptariami tarybos posėdžiuose ir jie bus aktualūs ir vėliau, vėlesnėse diskusijose. Šie sektoriai yra susiję tarpusavyje, taigi viską reikia matyti viename kontekste. Na, naujo, dabar rengiama naujoji finansinė perspektyva ir parengiamajame etape turime uh, kalbėti ir mąstyti visus šios klausimus. O kai dėl vandenvaldos, tai manau, kad iš dalies jau atsakiau šį klausimą, o iš dalies uh, šis klausimas patenka į ministro Fazekasų e, kompetenciją ir, jis, ir aš manau, kad jis galės išsameu atsakyti šį klausimą. Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad ypač svarbi yra Dunojaus baseino strategija. Tai yra svarbus um, Europinės vandenvaldos politikos elementas ir be kita ko Dunojaus baseino apsauga, politika yra mūsų pirmikamo prioritetas ir tai susiję ir su klimato apsauga bei aplinkosauga. Na Ir mes pritarėme tiems būkštavimams, kuriuos konkūnė išsakė besivysančios šalis, kurios atkreipė dėmesį į tai, jog e, į klimato apsaugos politiką reikia integruoti vandenvaldos politiką, nes svarbu užtikrinti pusiausvyrą e, vandenvaldos rytyje ir čia reikalingas atitinkamas tarpininkavimas ir taikus su vandens e, konfliktai susijęs sprendimus. IPCC e, savo ketvirtoje ataskaitoje atkreipė dėmesį į vandenvaldos politikos svarbą. Ir nes dabartinėje situacijoje gali atsitikti taip, kad pristiks vandens ir dėl to sumažės derliai. Ypač tai pasakytina apie Afriką, tam tikras Azijos šalis, rytų Australiją, o taip pat ir Naująją Zelandiją vidurio ir pietų, atsiprašau, vidurio ir rytų Europoje vasarą dažnai trūksta kritulių ir todėl sumažėja derliai, o ypač didelės problemas kelia vasarų sausros. Taigi, turime sumažinti Europos pažeidžiamumą šiuo požiūriu. Na ir Vengrija parengė pasiūlymų dėl regioninių ir mikro regioninių vandenvaldos politikų. Ponas Grotė atkreipė dėmesį į aviaciją ir jūrų transporto, taip pat e, CO2 taršą šiuose sektoriuose. E, Na, kol kas mes, kaip ir minkantis šalis, laukiame komisijos pasiūlymų šiuo klausimu ir bendradarbiaudami su Europos komisija, o taip pat ir su jumis Europos parlamente, mes suformuluosime atitinkamų pasiūlymų e, liečiančių e, e, šią temą. Pasitelksime ir ekspertus, o kai dėl CO2 nutekėjimo mažimo dėl e, dumažimo, tai tie klausimai yra labai aktualūs e, ES valstybėse turinčiose sieną, išorės sieną, pavyzdžiui, ir Vengrijoje, nes įmonės, pavyzdžiui, iš Vengrijos perkelia savo veiklą į Ukrainą ir Ir tai valstybėms ES turintiems išorės sieną didelė problema. Toliau, E, viena kolegė kalbėjo apie e, statybinės medžiagas ir statybų sektorių, na tai neretai patenka į miškininkystės rydį ir manau, kad kolega Faze Kasu galės iš dalies atsakyti šį klausimą. Na, o mums yra labai svarbu tai, kad miškininkystė ir miškų atželdinimas taptų prioritetu, turime kalbėti apie energiją iš atsinaujančių šaltinių ir šiuo požiūriu miškų atželdinimas yra labai svarbus. Na, mes tikimės, kad į energijos veiksmingo panaudojimo programą bus atsižvelgta ir energija iš atsinaujančių šaltinių. Kitas panašus klausimas yra klimato kaitos darybos su JAF ir augančios ekonomikos šalimis, tai yra trečiosiomis šalimis. Buvo užduotas klausimas dėl to, kaip mes vertiname dėrybas ir santykius su, šalimis, su šiomis šalimis, kokius argumentus pateikėme šiom šalims. Na ir dėrybos su šiomis šalimis iš esmės vyksta jungtinių tautų lygmenių. Taigi viskas priklauso nuo to, kaip šios darybos vyks jungtinių tautų kontekste ir nuo to priklausys tai, ką galėsime padaryti kaip Europos Sąjunga. Mes tampri bendradarbiavame su komisija, su ponia Hidegard ir dalyvavome šių posėdžių pasirinkimuose šiems posėdžiams. Tai minėjau ir savo įžangoje. Nu, kai dėl mūsų prioritetų e, klimato apsaugos rytyje, tai mes kaip pirmininkaujantis šalis tikrai norime, kad tie prioritetai būtų tikri, kad būtų pasiekta rezultatų juos įgyvendinant. Na ir bandysime įtikinti e, besivysančias šalis ir ypač tas šalis, kurios labai teršia, kad jos laikytųsi principų. Nes jeigu to nepavyks padaryti, tai tikrai nieko nepasieksime. E, kritinis tikslas yra pasiekti, kad klimatas neatšiltų daugiau nei 2 procentais, tai minėjo ir ponas Ekartas. ir IPCC rengs atitinga e, penktąją ataskaitą ir remiantis e, jau po to tą penktą ataskaitą galėsime svarstyti, kaip galima būtų išvengti ir kokiamis sąlygomis tos pavojingos, kritiškos klimato kaitos. Na ir pagal primtus Kankūno sprendimus kritiški tikslai bus pradėti iš naujo vertinti 2013 metais ir tas vertimas turėtų būti užbaigtas iki 2015 metų ir ES atliekant tikslų vertimą suvaidins svarbu vaidmenį. Ir beje, jeigu mes pažvelgsime į likšelinius tikslus, tai tenka konstatuoti, kad atsiliekame nuo to tikslo, to tų dviejų laipsnių tikslo. Beje, daugelio pasisakymų metu buvo keliamas štai koks klausimas. Kai kalbame apie, apie dėrybas dėl energijos politikos tikslų, tenko konstatuoti, kad nuomonės valstybėse narėse gerokai skiriasi. Ir kai kurios valstybės narės nepritarė tam, jog būtų nustatyti teisiškai privalomi tikslai Europos Sąjungoje. Tai yra, čia turiu galvoje tokius tikslus, kurie galėtų būti pamatuojami. Ir man susidarė štai koks įspūdis. Dalyvavau įvairiose e, parengiamuosiuose posėdžiuose prieš mūsų pirmininkavimo pradžią ir man susidarė įspūdis, kad dauguma valstybių narių tokiose sritise kaip e, veiksmingas energijos panaudojimas nepritarė e, teisiškai privalomiems tikslams šioje srityje. Dar kartą pakartosiu, čia kalba apie veiksmingą energijos panaudojimą ir tikslus šioje srityje. Bet tie teisiškai privalomi tikslai šioje srityje tikrai gali duoti naudos, todėl mano manimo yra gerai tai, jog Europos parlamentas pritarė šiems e, teisiškai privalomams ir pamatuojamams tikslams ir gina šią poziciją valstybių nuredžių, bet aišku, valstybės narės turi įvairių priežasčių, be kitako ir ekonominių, dėl kurių nepritarė šiems teisiškai privalomams tikslams. Na ir mūsų pirmininkamo metu per tuos šešerius mėnesius, aišku, galėsime skirti dėmesio šiems klausimams, dirbti ties jais, tačiau abejoju, ar per tuos šešerius mėnesius tikrai pavyks pasiekti ženklios pažangos šioje srityje. Ir jeigu man dar skirsite, ponė pirmininkė Mintelė, nu, norėčiau labai trumpai pakalbėti apie e, besivystančias šalis, augančias ekonomikos šalis. Ponas e, Šnerhardatas iškėlė šį klausimą. Ir čia galima, aišku, kalbėti apie technologijų perdavimą, naujas priemonės. Ir e, e šių naujų priemonių ir technologijų perdavimo dėka galėtume suteikti paramą besivysančiam šalims. Nes tik iš dalies čia kalba eina apie finansavimą ir, ir skatimą finansinės pagalbos keliu. Nes yra ir kitų skatimo paramos mechanizmų, kitų galimybių, kurios nesusijusi su pinigais, su finansavimu, nes šiose šalyse svarbu užtikrinti struktūrinius pokyčius. Labai svarbu, kad ten būtų vykdomas reformos ir visam tam pasiekti šiam šalims iš dalies reikia investicijų, iš dalies finansavimų, bet iš dalies ir visai kitokių dalykų. Na, kai dėl Kijoto protokolo, taip čia pritariu ponui Aderiui, iš tikrųjų reikėtų paieškoti sprendimo, kuris leitų sureaguoti į um, pagristus rytų ir vidurio Europos šalių reikalavimus dėl mūsų tikslų, iš šių šalių lūkesčius. Nes jeigu Kyoto protokolas neturės teisiškai privalomos tasos, tai tai iš tikrųjų gali sukelti rimtų problemų. Todėl e, mes, kaip pirmininkantis šalis, labai daug dėmesio skiriame šiam klausimui ir jį gilinamės konkrečiai. Na, Atrodo, dar neatsakiau į pono Prodi klausimą. Atsiprašau. Jums rūpėjo energija iš atsinaujinančių šaltinių. Na, mes, kaip ir minkantis šalis, panašiai žiūrime į E, biudžeto lėšų skirima šiam klausimui. Na, Vengrijoje padidiname energijos atsinaujinančių e, šaltinių kiekį. Turime daryti pažangos, skatindami energijos miksą, taip pat ieškokime naujų energijos gavimo, e, gavybos šaltinių, pažiūrėjau, vandenilio technologijos. Ir visa tai labai svarbu, kovojant su klimato kaita. Dar sėki patikinsiu, kad esu linkęs su jumis bendradarbiauti su jumis ir jeigu turėsime laiko, jūs ir aš mielais pasisugrįšiu ir be, e, diskutuosime. Dėkoju, ponė tarybos pirmininkė, už šį pasikeitimą nuomonėmis, už jūsų atsakymus. Manau, kad jūs ir valstybės sekretorius, ponas Olajoš, dalyvaus mūsų tolimesnėse diskusijose mūsų pranešėjas Basas Aikutas, kurio jo pranešimo tema yra 20 procentų ir didesnis e, ma, e, išmetalų mažinimas, yra tikrai sužavėtas tuo, ką jūs pasakėte ir mes. Vasario 21 dieną renksime klausimus šią temą. Taigi dar kartą dėkoju ir linkiu Jums sėkmės per šį pusmetį.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 So, kolegin, kolegin, der... Taigi, gerbiami kolegos, toliau tęsėme darbą pagal darbo tvarkę. 31 darbo tvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su e, Vengrijos atstovu. Tai yra ministras Sandoras Fazekašas. Jis yra Vengrijos kaimo plėtros ministras. O kalbant apie mūsų komitetą, jis taip pat atsakingas ir už aplinkosaugą, ir už maisto saugą, nes tai yra mums aktualios temos. Dėl aplinkosaugos mes jau girdėjome klausimus apie vandens valdymą, apie miškų ūkį, apie biologinę įvairovę. Ir kitų įvairių temų, pavyzdžiui, kaip išteklių efektyvumas, e, bet dar yra įvairių aktualių klausimų susijusių su maisto sauga. Taigi, ponė pirmininkė, e, suteikiu Jums žodį, o po to mes užduosime Jums klausimus. Prašau. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, man iš tiesų didžiulė garbė lankytis jūsų komitete ir kalbėti apie Vengrijos pirmininkavimo programą. Iš pradžių norėčiau pakalbėti apie aplinkosaugą ir su jie susijusius klausimus, norėčiau iš karto, užbėgdamas už akių, pasakyti, kad e, Vengrijai tvarumas ir aplinkosauga yra svarbus aspektai net ir krizės metu. Ir mes padarysime, savo pirmininkavimo metu padarysime viską, kad sukurtume geresnės, kad bent jau tokias pačias, o gal net ir geresnės gyvenimo sąlygas savo vaikų kartai, e, kaip ir mes gyvename. Taigi mes kalbame, turime kalbėti apie į ateitį orientuotą aplinkosaugos politiką ir tai yra susiję taip pat ir su ūkio vystimusi ir Europos konkurencingumu. Tik tos valstybės narės ir tik tos tie regionai ateityje pasieks sėkmės, kurie moka teisingai elgti su savo ištekliais ir kurie e, tausoja aplinką. ES ateitis priklauso nuo mūsų bendrų veiksmų ir nuo mūsų veiklos. Mes esame suinteresuoti efektyviai bendradarbiauti šioje srityje. Taigi Vengrija norės glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu savo pirmininkavimo laikotarpiu. Mes esame atviri diskusijoms, dėryboms dėl įvairių klausimų. Norėtume būti parlamentui draugiška pirmininkaujanti valstybė. Kalbant apie aplinkosaugą, mes turime keletą prioritėtų šioje srityje. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie vandens valdymo politiką. E, vanduo yra vienas iš strateginių 21-ojo amžiaus klausimų, tiek kokybinė, tiek kiekybinė prasme. Taigi mes turime nagrinėti šią temą ir nagrinėti ES vandens valdymo politiką. Yra neišvengiama, kad vykdydami žemės ūkio reformą e, turėsime turėti omenyje ir uh, aplinkosauginius aspektus. Be to, mes turime siekti biologinės įvairovės išsaugojimą tiek ES, tiek tarptautiniu lygiu. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie teisės aktus susijusius su atliekų tvarkymu, ypač elektroninių prietaisų atliekų tvarkymu. Kalbant apie S2020 strategiją, mes norime pabrėžti išteklių efektyvumą. Mes taip pat norime siekti e, pažangos dėl e, tvirtinant direktyvą dėl katastrofų rizikos pramonėje. Taip pat mes e, kreipsime didelį dėmesį į genetiškai modifikuotų organizmų klausimą. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, yra įsipareigojusi aiškiai pabrėžti, kad ES ir ES valstybės narės vaidintų svarbų vaidmenį e, tarptautinėse konferencijose. Čia aš norėčiau paminėti jungtinių tautų aukščiausio lygio susitikimą, toliau pasirengimą Rio plus 20 konferencijai ir e, 19 e, tvarios plėtros susitikimą, kurį rengia jungtinės tautos. Taip pat norime pabrėžti, kad labai svarbus arus susitarimo šalių susitikimas ir taip pat reikia kalbėti apie naują gyvsidabrio strategiją bei darybas dėl biologinės įvairovės. Taigi matote, kad turime tikrai ambicingą programą savo pirmininkavimo ir Be to mes norime Jūs patikinti, kad norėsime efektyviai bendradarbiauti su Jumis, sieksime efektyvaus ES institucijų bendradarbiavimo, kad galėtume kartu siekti svarbių tikslų. Norime glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir tai yra neišvengiama, e, ypač kalbant apie šiuos minėtus aktualius klausimus. Aš esu Žemės ūkio tarybos pirmininkas ir E, manau, kad mes turime glaudžiai bendradarbiauti, nes tik tai tokiu būdu pasieksime rezultatų. Na, dabar norėčiau trumpai pakomentuoti atskirus sektorius, atskirus klausimus. Kalbant apie išteklių efektyvumą ir tvarų e, žaliavų ūkį, tai yra svarbus dalykai, kuriant žalę, modernę, tvarę Europą. Vengrija norėtų pratesti e, Belgijos pradėtą kelią, kuriant ir gyvenant ES 2020 strategiją bei Europos komisijos pasiūlymus. Ir čia labai svarbu siekti Europos, kuri tvariai naudotų savo išteklius. yra rengiamas veiksmų planas šioje srityje. Tai yra tikrai sudėtingas uždavinys. Mes čia kalbame apie tvarų žaliavų naudojimą, apie vandens valdymą, apie atliekų tvarkymą. Mes esame numatę jau kovo mėnesį uh, nagrinėti taryboje komisijos pasiūlymus ir reaguoti į jos iniciatyvas. Taip pat norėtume prisidėti prie kovo mėnesio tarybos, kuri nagrinės šią temas. Vengrija mano, kad šešta aplinkos saugos veiksmų programa turi būti įvertinta ir mes džiaugiamės komisijos indėliu šiame kontekste. E, mūsų diskusijos turėtų prisidėti prie to, kad mes turėtume pradėti renkti septintąją aplinkos saugos veiksmų programą, todėl mes turime pasikeisti nuomonės ap, nuomonėmis apie aplinkos saugą, ekologiją, tvarę strategiją biologinė įvairovė ir toliau išlieka vienu svarbiausių ES prioritetų. Po to, kai Europos komisija paskelbė komunikatą dėl naujos ES biologinės įvairovės strategijos, taryba pradės savo diskusijas šią temą. Birželio 17 dieną įvyks aplinkosaugos ministrų taryba ir norime, kad E, po šio posėdžio būtų patvirtintos tarybos išvados. Esame įsitikinę, kad komisijos komunikatas buvo paskelbtas laiku ir mes galėsime laikyti savo numatyto tvarkaraščio. Pagrindinis mūsų tikslas yra šią strategiją suderinti su bendraja žemės ūkio politika ir bendra žuvininkystės politika. Ši strategija E, turės atskirą skyrių, kuriame bus kalbama apie žemės ūkį, apie miškų ūkį, žuvininkystę ir, ir apie e, invazyves biologinės rušis. Taigi tai yra esminiai klausimai. Vengrija per savo pirmininkavimą dės didelės pastangas, kad E, būtų užtikrintas Nagojos konferencijos tikslų įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas e, yra per 2011 metų pirmąjį pusmetį pasiekti, kad ES ir jos valstybės narės, įskaitant ir Vengriją, pasirašytų atitinkamą protokolą. Tokiu būdu mes e, parodysime trečiosioms šalims, koks svarbus mums yra šis sustarimas, šios naujos nuostatos. Tai yra ypatingai svarbus uždavinys, nes šis protokolas galės įsigalioti tik tai tada, kai tam tikras valstybių narių skaičius bus jį pasirašiusios. Tik tai po to bus galima pradėti jį įgyvendinti. Taigi protokolo pasirašymas galėtų įvykti e, jungtinių tautų E, konferencijoje skirtoje tvariai, tvariam vystimuisi, kuri vyks gegužės 2-3 dienomis. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, padarys viską, kad mes įgyvendintume Lumpu, Kuala Lumpūro ir Nagojos protokolą. Taip pat e, Kartagenos protokolą. Kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, e, 2010 m. Liepos mėnesį Europos komisija paskelbė savo pasiūlymą, e, pagal kurį valstybėms narėms bus suteikiama didesnė laisvė apsispręsti, ar jos leis auginti genetiškai modifikuotus organizmus, ar juos uždraus. E, iš tiesų vyrauja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių ir yra aišku, kad valstybės narės e, turėtų būti pasirengę atviram dialogui kalbant apie netikrumą teisinėje srityje, e, reiktų išsiaiškinti visus tuos neaiškius klausimus, nes tik tai tokiu būdu būtų galima suteikti naują impulsą mūsų veiklai. Komisaras Dali e, pažadėjo, kad komisija parengs sąrašą, e, kuriame bus išvardintos priežastis, dėl kurių valstybės narės uh, galėtų riboti genetiškai modifikuotų organizmų auginimą savo teritorijose. Bendradarbiaudami su jumis mes sieksime, kad e, spręsdami šį jautrų klausimą rastume teisiškai saistantį sprendimą, kuris būtų priimtas kuris atitiktų 2008 e, metų e, gruodžio mėnesio tarybos išvadas, kurios beje buvo patvirtintos vienbalsiai. Taip pat yra labai svarbu e, įvesti bendrą e, genetiškai modifikuotų organizmų licenzijavimo sistemą Europos Sąjungoje. Mums atrodo, kad yra labai svarbu įvertinti e, riziką aplinkai susijusias su šiais organizmais ir tik tai e, tokiu būdu e, leidimus gavę genetiškai modifikuoti organizmai būtų, e, būtų tyriami, ar jie nedaro poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai. Vandens valdymo politika taip pat yra vienas didesnių mūsų prioritetų aplinkosaugos srityje. Europos komisija 2012 metais parengs e, ir paskelbs ES vandens valdymo politikos strategiją, vadinamai blueprint. Ir čia bus kalbama apie bendrus e, teisinius instrumentus e, ir apie šių teisinių priemonių efektyvumą. Taip pat bus e, teikiami pasiūlymai, kaip būtų galima didinti efektyvumą. Pirmininkavimo metu mes norėtume patvirtinti tarybos išvadas dėl vandens išteklių apsaugos, taip pat dėl e, e tvarios integruotos vandenvaldos. Ir tai turėtų vykti iki 2011 m. birželio mėnesio tarybos. Taip pat mes skirsime dėmesį kitoms svarbioms temoms, e, pavyzdžiui, e, sausrų, potvinių ir panašių e, stikinių nelaimių poveikiui ir rizikom. E, to, šias e, temas mes turėtume spręsti e, tiek atsižvelgdami į atskirų sektorių e, riziką, tiek e, taikydami tarp šakinį požiūrį. Be to mes norėtume e, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą vandens valdymo srityje, taip pat stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tarp atskirų regionų. Kalbant apie žalę bendrą žemės ūkį, e, čia svarbu vaidmenį vaidina du aspektai - žemės ūkis ir aplinkosauga. E, ūkininkavimo praktika daro poveikį aplinkai ir priemonės, kurių imas, imamasi aplinkosaugos srityje, klimato, vandens e, apsaugos srityje taip pat e, tu, daro įtaką žemės ūkiui. Tvarumas Tvarumas reiškia, kad mes neturime pereikvoti savo išteklių. Tai yra ypač svarbu pabrėžti kovoje su klimato kaita. Taigi tai yra esminiai mūsų prioritetai ir tikslai e, e, diskusijose dėl bendros žemės ūkio politikos reformos. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, Vengrija aplinkosaugos ministrų tarybos darbo tvarkėje numatė šio klausimo nagrinėjimą. Kovo mėnesį vyks politiniai debatai, kurie prisidės prie svarbių e, dėrybų dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateitį. Žemės ūkio ministrų taryba, aišku, taip pat nagrinės šią temą. Mes e, savo ruoštų taip pat reaguosime į komisijos komunikatą. Dėrybos aplinkosaugos ministrų taryboje tikėkime prisidės prie to, kad mes aiškiau suvoksime, kad aplinkosauginiai veiksmai, pavyzdžiui, e, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti e, efektyvų išteklių naudojimą, prisidės prie to, kad mes pasieksime žem, bendro žemės ūkio politikos tikslų. E, Vengrija yra įsipareigojusi vykdant žup reformą E, prisidėti prie to, kad būtų remiami tie procesai, kurie supaprastintų e, išmokas žemės ūkio srityje, paramą žemės ūkiui ir e, įtrauktų e, į tą reformą kiek įmanoma daugiau ūkininkų. Mes neturime E, didinti naštos tenkančios, administracinės naštos tenkančios ūkininkom, o kaip tik mažinti biurokratinę, biurokratinę aparatą ir sukurti daugiau skaidrumo. Kalbant apie e, panaudotus elektros prietaisus, e, šios atliekos yra reglamentuojamos pagal 2002 metų direktyvą. Ji 2008 metais buvo peržiūrėta, nes ši direktyva turėtų tapti e, veiksmingesnė, kad galėtume siekti e, savo aplinkos sauginių tikslų ir sumažinti administracinę naštą. E, taip pat bandysime siekti pažangos ir šioje srityje. E, mums jau pavyko pasiekti tam tikros pažangos įvairiose srityse, nors vyrauja skirtingos nuomonės ir e, ir Čia, pavyzdžiui, galima paminėti atliekų rinkimo tikslus e, arba tam tikrus klausimus susijusius su gamintojais. Sieksime glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu, sprendžiant šiuos klausimus. Taip pat stengsime baigti dėrybas e, dėl mobilių transporto priemonių direktyvos ir tą darysime bendradarbiaudami su Europos parlamentu ir Europos komisija. Gruodžio mėnesį jau pradėjome e, renkti Seveso direktyvą dėl pramoninių atliekų. E, pradėjome peržiūrėti peržiūros procesą šios direktyvos ir tikimės, kad mums pavyks pasiekti susitarimo dėl šios direktyvos. Mes esame įsitikinę, kad pavyks pasiekti pažango šioje srityje. Taip pat turime nepamiršti, kad Europa yra tankiai apgyvendintas regionas, kad joje yra vystoma pramonė ir mes jau ištisus šimtmečius naudojame savo gamtinius išteklius, todėl mes turime užtikrinti tokį Europos vystimasi, kuris e, tausotų aplinką ir gamtinius išteklius ir išsaugotų juos ateities kartoms. Mūsų darbo tvarkėje yra daug įvairių temų kurios padės siekti mums atskirų politikų tikslų ir įgyvendinant tuos tikslus, aišku, mums reiks bendradarbiavimo su jumis. Taigi aš jau iš anksto džiaugiuosi tuo bendradarbiavimu su jumis. Ačiū. Ja, Dėkoju ir dėkoju mūsų ruoštų, ponė tarybos pirmininkė, už tai, kad pristatėte labai plačią programą, kuri apima daug klausimų ir aspektų. <coughs> Na, Ir svarbu, kad jūs esate ir ministr, Žemės ūkio ministrų taryboje, nes ES e, Žemės ūkio politikos reforma apima daug aspektų, be kitako ir aplinkosauginius klausimus. Taigi mes kaip aplinkosaugos e, komitetas e, linkimėm geros sėkmės ir lauksime būsimų ataskaitų. Taip pat malonu, kad Nagojos protokol būtų kiek įmanoma Europoje greičiau gyvenimas Nagojos protokolas dėl bioįvairovės. Čia pasaulis žiūri Europos Sąjungą, kaip pavyzdžiui bus kompensuojama už genetinių išteklių naudojimą. Na ir manau, kad Norvegija yra pavyzdinė šalis jau penkerius metus. Uh, E, Norvegija taiko B sistemą, kur numatyta ir e, privalu, kompensacija už privalumus. Ir tikiuosi, kad ir ES čia imsis atitinkamų teisės aktų projektų. Taigi, prieš suteikdama žodį kolegoms norėčiau pasveikinti uh, Centrinės Afrikos ekonomikos ir pinigų sąjungos pirmininką. Pirmininkas yra per Nagują. Jūs lankotės Europos parlamento aplinkosaugos komitetą, taigi sveiki atvykę į mūsų tarpą. Labai malonu. Na, Europoje ir Afrika sieja tamprus sautai ir E, Europos parlamentas tikrai yra labai nusteikęs bendradarbiauti su Afrikos šalimis. Kągi, pradėkime, turime ilgą kalbėti sąrašą Na ir kadangi jau anksčiau buvo keltas vandens, vandens saugos klausimas, tai Richardas Šizebertas tikriausiai pro, džiaugiasi, jis yra koordinatorius vandenvaldos klausimais. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs kalbėjote apie klimato kaitos du aspektus - prisitaikymą ir e, tarpininkavimą. Taigi norėčiau sugrįžti prie mano anksčiau kelto klausimą. Na ir dabar labai malonu, kad turiu tikrai kompetitingą ministrą šio klausimu. Ir taip pat džiugu, kad jūs, kaip ir minėkantys šalis, vandenvaldai traukite kaip prioritetą į savo programą. Na ir tiesą sakant, vandenvalda patenka neretai į e, kitų sektorių sritį, nes, pažiūrėjau, tai yra labai susijęs su žemės ūkiu, nes būtent žemės ūkiu tiek Europos Sąjungoje, tiek ir pasaulyje daugiausiai vanden, naudojama vandens išteklių. Jūs kalbėjote, kad e, dabar reikia reformuoti BŽUP. Na ir vandens e, darbo tvarkių žemės ūkio srityje suderinimas yra svarbus dalykas, nes labai svarbus e, yra, svarbus yra kokybiniai tikslai, kad būtų mokomas premijos už veiksmingą vandenvaldą, bet aišku, biudžetai irgi yra tušti, kaip tai ketina padaryti. Antras klausimas yra susijęs su bioįvairovė. Na ir kokiu konkrečiu planu turite konkrečiai dėl finansavimo? Na ir ką, kaip pirmininkaujantį šalis, ketina nuveikti šią srityje. Ir Ester Delanger, e, ji dabar yra motinystės atostogose, ji kalba apie tai, kad Bulgarija įvyko juod kempinlygės protrukis, ką ketinate nuveikti jūs šioje srityje? Ragų nagų lygų protrukis, ką ketina nuveikti? E, na, buvo iškeltas vandens klausimas, buvo keltas biorovės klausimas ir dabar maisto sauga. Gal reikėtų viską struktūrizuoti diskusijoje. Pirmiausia, kalbame apie uh, aplinkosaugą, taigi čia bat tabašį. ponė ministrė. Tai iš tikrųjų labai malonu, kad Vengrija, kaip pirmininkantis šalis, e, įtraukė vandenvaldą kaip strateginį prioritetą, apie tai kalbėjo jau ponas Eperis. Na taip, dikumėjimas, vandens stygius, tai yra tokios problemos, kurias liečia ne tik viduržėme jūros regionus, bet taip pat ir Dono e, Taiso regionus Dunojaus regiono vidurio Europoje. Taigi mano klausimas būtent su, su šia problema ir susijęs. Jūs esate žemės ūkio, kaimo plėtros ir, ir aplinkosaugos, e, e, klimato apsaugos politikos. Kokiu iniciatyvu ketinate imtis vandenvaldos rytyje? Be to, E, pradėta nauja svarbi makroreginė ES politika, tai yra Dunau strategija. Ji liečia 12 šalių, be kita ko 8 ES valstybės narės. Ir kai kalbame apie Dunaujo strategiją, kyla klausimas, e, kiek intensyviai galima leisti laivybą Dunaujus e, upėje, konkrečiai pietinėje jos dalyje kaip galima būtų stiprinti laivybą Dunojus upėje, nes tai e, e skatintų žemės ūkio logistiko, taip pat ir žemės ūkio plėtrą, tačiau kita vertus reikia nepamesti iš akių ir aplinkosauginio matmens. Taigi, kaip neretai tenka derinti tarpusavį kontroversiškus aspektus, kaip ketinate tai padaryti. Dėkoju, ponas Gepardi. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrui Fazė Kašui, kad jis atvyko į mūsų susitikimą, į mūsų posėdį ir jis tikrai pristatė daug platesnių užmojų, didesnių siekių programą nei raštu buvo pristatyta. Aš labai tikiuosi, kad jo asmenis ryštas labai um, duos gerų rezultatų per artimiausius mėnesius. Um, man atrodo, 2010 metai buvo pažadų metai ir aišku, kulminacija buvo Nagojos vadovų sutikimas, kur ES davė daug pažadų, tačiau 2011 metai, tikiuosi, bus veiksmų pradžios metai, o tai yra daug svarbiau nei pažadai, nes prieš dešimt metų girdėjome daug pažadų dėl biologinės įvairovės, tačiau tie pažadai nebuvo įvykdyti. Labai gerai, kad jūs norite susijęti biologinę įvairovę su bendra žemės ūkio politika, žuvininkystės politika, kad jūs norite, jog Nagojos protokolas būtų ratifikuotas. Mano klausimas būtų dėl kito Nagojos dokumento, tai yra strateginio dokumento. Vienas iš klausimų buvo tas, kad mes norėjome per artimiausius dešimt metų panaikinti visas subsidijas, kurios neigiamai veikia biologinė įvairovė. Taigi, taigi, kokie būtų jūsų konkretus planai, kad 2011 metai tikrai taptų veiksmų pradžios metais? Dėkoju toliau žaliųjų vardu Satuhasi. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrui, kad jis atėjo į diskusiją su mūsų komitetu. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs pabrėžėte vandens strateginę svarbą. Todėl ir užduočiau klausimą, kuris būtų bent iš dalies susijęs su vandeniu, bet taip pat ir su es teisės aktų gyvenimu Vengrijoje. Mes puikiai žinome apie e, tą e, tragediją, tai yra Raudono šlamo e, tragedija Vengrijoje. Aš spalio mėnesį lankiausi Vengrijoje, toje vietoje susitikau su mm, ponu Saldanilės, jūsų valstybės sekretoriumi, kuris irgi yra čia. Po to aplinkos komitetas palaikė tam tikrus ryšius su, su komisija, buvo tam tikra korespondencija ir paaiškėjo, kad tai, kaip Vengrijos vyriausybė ir Europos komisija interpretuoja ES teisės aktus, skiriasi bent dviem klausimais. Visų pirma, dėl to, ar. Um, E, gavybos pramonės atliekų direktyva čia būtų taikoma ar ne. Komisija sako taip, Vengrijos vyriausybė sako ne. Taigi, jeigu šis teisės aktas būtų taikomas šiuo atveju, tai būtų reikalinga tam tikrų saugos priemonių buvę laikytis. Uh, Antras dalykas yra tai, kaip, mm, kur skiriasi komisijos ir Vengrijos e, vyriausybės e, pozicijos yra būtent tai, ar ir tas raudonas išlamas yra gavybos atlikos, kurios yra pavojingos atlikos. Vengrijos komisija sako, kad tai yra nepavojingos atlikos, e, tuo tarpu komisija sako, kad tai turi būti klasifikuojama kaip pavojingos atlikos, kadangi jos yra koroziškos. Mm, praeitą savaitę kompanija kuri yra atsakinga už tą katastrofą, gavo naują leidimą, kuris galios iki 2018 metų. Taigi aš noriu paklausti, ar Vengrijos vyriausybė dabar jau ėmasi priemonių užtikrinti, kad būtų taikoma kasybos pramonės atliekų direktyva ir kad būtent būtų klasifikacija, kad tai yra pavojingos atliekos. Toliau ponas Rossi. Ačiū, norėčiau pasitirauti jūsų nuomonės. Dėl direktyvos, kuri, analiz, kuri žiūrima, analizuojama dabar taryboje, dėl labai užterštų e, vietų e, tvarkymo padėties atstatymo. Aš taip aš norėčiau pasteirauti dėl tokių vietovių, dėl tokių tai aikštelių, teritorijų, kurios yra labai užterštos. Čia kalbėtumėm apie ypatingai kancerogeniškas medžiagas. Ir kartais uh, vand, vandens užtarštumas kartais išėnė ir 80 kartų nustatytas normas. Ir aš čia kalbėčiau, e, pavyzdžiui, Bominė ir Tamino upių e, teritoriją. Čia kalbėtumėm apie 70 skirtingų taršalų, iš kurių e, kai kurie yra nepaprastai pavojingi. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs ketinate čia kažką daryti dėl tos direktyvos Ar jūs ketinate paprašyti tarybos patvirtinti labai griežtas taisyklės, kurios būtų taikomos visoms valstybėms? Priešingų atveju, aš manau, bus ir toliau dirbama taip, kaip iki, iki šiol ir aišku, kad tai labai pakenks visam uh, vandeniui, viso, viso vandens būklei visoje Europos Sąjungoje. pouvez répondre à ces premières questions, s'il vous plaît. Merci. Gal atsakytume dabar jau į klausimus? Köszönöm szépen a kérdéseket. Örülök az érdeklő. Dėkoju už užduotus klausimus ir džiaugiuosi, kad jūs taip domitės šiais klausimais ir Vengrijos pirmininkavimo prioritetais. Tai įrodo gausybė jūsų užduotų klausimų. Kalbant apie vandens valdymą ir biologinę įvairovę, buvo užduota daug klausimų susijusių su, štais, su šitomis temomis. Europos komisija parengė darbo programą ir joje yra parašta, kad e, artimiausių metų vanduo, vandens valdymas nebus e, vienas iš komisijos svarbiausių prioritetų, todėl gali atsitikti taip, kad Vengrijai nepavyks pasiekti, kad būtų inicijuotas teisėkuros procesas šioje srityje. Komisija ketina 2012 metais peržiūrėti dabartinius e, teisės aktus ir patikrinti, kaip efektyviai jie yra įgyvendinami. Čia bus kalbama apie vandens pagrindų direktyvą ir įvairias vandens valdymo nuostatas. Ir taip pat bus stengiamasi atsižvelgti į klimato kaitą. 2012 metais Europos komisija pateiks dokumentą dėl e, išsamios ES vandens e, strategijos, blueprint. E, ir ten taip pat e, galbūt būt, bus inicijuojami kai kurie teisėkuros pasiūlymai. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė vandens valdymo srityje, būtent ir norėtų skatinti šių procesų tolimesnį vystimasi ir įvairių su vandens valdymu susijusių politikų suderinimą. Mes norime patvirtinti tarybos išvadas dėl vandens e, telkinių apsaugos, taip pat apie tvarę vandens politiko, politiką. Ta Tas išvadas ketiname patvirtinti birželio mėnesį. Taip pat yra labai svarbu, kad direktyva dėl vandens kokybės būtų ir toliau tikrinama komisijos, kad komisija ją peržiūrėtų ir galbūt per artimiausią pusmetį, pirmininkaujant Vengrijai, gali atsitikti taip, kad mes neturėsime kažkokių naujų užduočių susijusių su e, šiuo klausimu. Kalbant apie toksinės, e, toksinius teršalus, toksinės e, e, medžiagas vandenyse komisija kaip tik dabar peržiūri galiojančią direktyvą ir tikimės, kad jie artimiausių metų pateiks kažkokį naują dokumentą. Mes norėtume pradėti keletą projektų, kurie padėtų išspręsti su e, vandeniu e, vandens valdymu susijusius, susijusius klausimus ir, tai, ir tie projektai orientuosis į Blueprint strategiją. Dėl pono Rosi užduoto klausimo šiuo metu e, dėje neturime jokių planų, kaip galėtume išspręsti šią problemą, tačiau manau, kad visi sutiksite, kad ši problema yra labai svarbi ir vandens telkinių apsauga yra tikrai svarbus ES tikslas. Kalbant apie biologinę įvairovę, čia taip pat buvo užduota daug klausimų, jau minėjau, kad mes tikimės, kad bus pasirašytas Nagojos protokolas ir kad Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, parengs Tai yra, Vengrija, kaip pirmininkaujant valstybė, turi parengti bendrą tarybos poziciją iki 2011 metų birželio mėnesio. Mes rengsime neformalius ekspertų posėdžius, kurie padėtų mums parengti tą dokumentą. Remdamiesi bendrą ES poziciją, mes atitinkamai dėrėsimės tarp vyriausybinėje konferencijoje. Kalbant apie finansavimo aspektus, norėčiau pasakyti, kad Vengrija e, nori parengti finansinių išteklių mobilizavimo strategiją ir pradėti dialogą tarp valstybių narių. Bendradarbiaudama su Belgija e, ir komisija, Vengrija padėjo renkti dokumentą, kuriame bandoma suformuluoti atitinkamą strategiją, kaip būtų galima mobilizuoti finansinės lėšas. Taip pat reiktų paminėti, kad vakarykščiuose klausimuose, kur dalyvavo komisijos narys ponas Patočnek, e, komisija daug kalbėjo apie išteklių efektyvumą ir e, tai jau reiškia pažangą visus teisės aktus šioje srityje reiktų įgyvendinti, kad būtų užtikrintas tvarus darbas šioje srityje, taigi mes remiame visas komisijos pastangas šioje srityje. Kalbant apie Dunojaus strategiją, galiu pasakyti, kad Ši strategija yra labai svarbi iniciatyva, jis svarbi visoms valstybėms narėms, per kurias teka Dunojus, bet tai taip pat galėtų būti ir toks pavyzdinis projektas, kuris pasitarnautų kaip pagrindas, kaip galima įgyvendinti nuoseklę koncepciją ir tuo modeliu galėtų pasinaudoti ir kiti regionai. Bendradarbiavimas su komisija leidžia parengti harmonizuotą koncepciją ir tokiu būdu galima siekti didesnės regiono sanglaudos ir e, skatinti socialinį ir ekonominį vystimąsi Dunojaus regione. Todėl yra labai svarbu skatinti bendradarbiavimą šioje srityje ir ir e, skatinti e, atitinkamas valstybės narės savanoriškai dalyvauti šiuose programuose. E, jau galime pažymėti sėkmingą bendradarbiavimą šioje srityje. Pavyzdžiui, Karpatų susitarimas buvo pasirašytas, taip pat buvo įkurtas Dunojaus apsaugos komitetas. Mes taip pat manome, kad tarybos išvados susijusios su Dunojaus strategija turėtų būti patvirtintos dar pirmininkaujant Vengrijai, todėl mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti, e, sprendžiant e, su šią strategiją susijusius klausimus. Daug klausimų buvo užduota e, su, su, dėl Dunojaus vaidmens transporto sistemoje. Man atrodo, esminis klausimas yra išsaugoti Dunojaus vandens kokybę. Ir mes čia pritarėme tam, kad jeigu mes norime siekti mobilumo šioje srityje, mes turime ieškoti tokių sprendimų, kurie padėtų saugoti aplinką. Aišku, laivyba yra esminis klausimas ir reikia skatinti e, laivybos vystimasi Dunojų, Dunojuje. Dunojuje E, tačiau ji turi būti suderinta su Natura 2000 reikalavimais, su vandens valdymo direktyva ir su kitais atitinkamais teisės aktais. E, beje, aš pats manau, kad kalbant apie laivybą reiktų pagalvoti, kad laivus reiktų priderinti prie upės, o ne upę prie e, transporto reikalavimų. Kalbant apie miškų ūkį, Džiaugiuosi, kad uždavėte klausimus susijusius su miškų ūkiu, kad palėtėte ir šią temą, nes miškų ūkis, e, su miškų ūkiu nėra susijusi kažkokia stipri bendrijos politika, čia galioja nacionaliniai teisės aktai, tačiau e, strateginiai dabarties klausimai, pavyzdžiui, klimato atšilimas ir e, aplinkos kaita m, mm, neišvengiamai. E, m, mm, neišvengiamai e, liepia mums nagrinėti su miškų ūkiu susijusius klausimus. Ir čia reikia pabrėžti, kad miškų atželdinimas turi vaidinti svarbų vaidmenį. Komisija pateikė žalėją knygą dėl miškų ūkio. Lauksime Mm, Europos parlamento nuomonė šiuo klausimui turėtų būti pateikta kovo mėnesį, remdamiesi tą nuomonę tęsime savo veiksmus šiose srityje. Taip pat buvo paminėta statybinių medžiagų problema. Tai aišku yra susijęs su anglies dioksido emisijomis, nes e, medis iš tiesų yra angli surišanti medžiaga ir e, kertant miškus e, daugiau CO2 e, išsiskiria į atmosferą. Birželio mėnesį Osle įvyks konferencija, e, kurios tema yra Europos miškų apsauga. Ir e, čia yra rengiamas teisėkuros aktas, ar bus inicijuojamas teisėkuros aktas, neaišku, ar pavyks jį įgyvendinti. Jame turi būti nagrinėjama miškų apsauga Europos Sąjungoje. Dėl snukio ir nagų, dėl ragų ir nagų lygos tikiuosi, kad ES turi pakankamą institucinę strategiją, kuri padeda kovoti su tokiamis epidemijomis. Mes, kaip pirminkaujanti valstybė, e, inicijuojame visas būtinas diskusijas. E, sausio 18 dieną jau buvo surenkta, surenktas e, veterinarijos tarnybų vadovų susitikimas ir komisija taip pat imasi tam tikrų priemonių ir jau dabar išsiusta ekspertų grupė į Bulgariją. Kalbant apie. Kalbant apie Dunojaus regiono strategiją, reikia atsižvelgti į klimato kaitą, į sausras, e, o tai yra svarbu kalbant apie Dunojaus Taiso regioną. Taigi yra imamasi tam tikrų priemonių, kurios padėtų gerinti situaciją tame regione, e, išlaikytų ežerų vandens lygį ir kokybę. Ir Vengrijoje dabar yra E, inicijuota nauja programa, pagal kurią mes bandysime pateikti išsamų šios problemos sprendimą. Tai yra Dunojaus Tisos regiono e, problemų sprendimą. Toliau kitas man svarbus klausimas yra susijęs su raudonojo dumblo e, katastrofą Vengrijoje. Tai yra iš tiesų labai sudėtinga tema ir e, būtų sunku čia gilintis į jos detalės. Vengrija ėmėsi atitinkamų priemonių šioje srityje. Ir jau 2008 metais buvo patvirtintos atitinkamos strategijos, kurios e, sako, pagal kurias raudonasis dumblas nėra šalutinis produktas. Ir bauksidas, e, vienas iš aliuminio pramonės e, produktų, yra būtent toksai šalutinis produktas. Tai reiškia, kad ES teisės aktai turi to jau pat būti taikomi ir Vengrijai, turi galioti Vengrijai, jeigu jų nesilaikoma, tai reikia atitinkamai e, kontroliuoti situaciją. Beje, ta įmonė, kuri atsakinga už šią katastrofą, gavo licenciją toliau tęsti savo veiklą, tačiau yra labai svarbu pasakyti, kad ši įmonė pakeitė savo technologijas ir dabar ji E, naudoja kitas ekologiškesnės technologijas. Ačiū. Merci, euh, Monsieur le Ministre. J'ai trois demandes de parole. Encore sur les... Ačiū, ministrė. Dar porą klausimų aplinkos sauginėmis temomis, tačiau labai labai trumpai, kadangi dar turėsime ir prie sveikatos klausimų prieiti. Taigi, trys klausimai. Pone Klas, dėl aplinkos saugos taip? Dėkuoju ponė tarybos pirmininkė. Na, jūs dėl BŽP kalbėjote gal aptakiai. Žinau, kad tai ne mūsų komiteto kompetencija, bet viską tai susijęs su tolimesnėmis um, ehm, dėrybomis ir kiek žinau, Vengrija kaip ir pininkantis šalis yra nepatenkinta komisaro žoliš pasiūlymo ir galbūt tikrai reikėtų numatyti didesnius postumis ekologiškam ūkininkavimui. Dabar norėčiau užduoti klausimą dėl žaliavų strategijos. Šiuo metu darybos kaip ir įstrigo ir kokį vaidmenį Europos ateityje vaidins at, ataugančios žaliavos ir kokių e, pasiūlymų ketinate suformuluoti, kad būtų susilpninta ta kova tarp e, bako ir lėkštės Na ir, pavyzdžiui, ES, ką ketinate daryti dėl biodujų gamybos? Ir ar manote, kad, pavyzdžiui, žem, e, ūkiuose tai būtų tikra alternatyva ES? Šneihartas. Dėkuoju, ponė ministrė, labai trumpas klausimas. Tikrai labai malonu, kad e, atsižvelgėte ir. GMO problematika, dabartinė padėtis tikrai netoleruotina. Ir mano klausimas yra štai koks. Komisaras ketina parengti e, sąrašą. Na ir ar jūs esate labiau linkę leisti Europoje auginti GMO, ar gal jūs šiandien matote e, įvairių, jokių galimybių, kadangi valstybių narių nuomonės gerokai e, skiriasi ir, ir nepritarsime tam. Genetiškai modifikuotų organizmų klausimai bus aptariami antroje dalyje, kai kalbėsime apie sveikatos klausimus, nes daug kas apie tai teirausis. Taigi, ministrė, kai kalbėsime apie sveikatos klausimus, jau tuo met grįšime prie genetiškai modifikuotų organizmų klausimų. Reikia kažkaip tai or, apjungti organizuotai, kitaip mes nesugebėsime įveikti visų klausimų per nustatytą laiką. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Pane ministrė, turiu štai kokią klausimą. Darbai susijęs su e, elektrinių pietusų direktyva. Ar ketinate sėkmingai užbaigti, e, sėkmingai užbaigti tuos darbus jūsų pirmininkamo metu ir jeigu taip, tai kokie šansai pasiekti kompromisą? Pane Rybazė, ar čia dėl sveikatos ar dėl aplinkos? Aplinkos prašau tada. Euh, Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atėjote į mūsų posėdį ir atsakote į mūsų klausimus. Aš noriu pasirauti, pavyzdžiui, um, dėl to, kad ne, ne, yra netitikimų tam tikrų su a, vandens direktyva. Dėl, čia kalbėčiau apie požeminius vandenis ir a, apie dujas. Yra, JAF yra atlikta studija, kuri sako, kad būtent dujos teršia a, gruntinius vandenis ir mūsų geriamą vandenį taip pat. Ir aš norėčiau paklausti, ministrė, ar jūs pasakytumėt už moratoriumą europinių lygių? lygmenių, kad būtent nebūtų galima kad nebūtų leidžiama importuoti tokių dujų ir kad Europa sustabdytų bet kokį būtent tokių dujų tyrimo, gamybos ir visokius kitokius procesus. Taigi, ministrė, visai lė klausimų. Köszönöm. Le plus rapidement possible pour qu'on ait le temps sur la santé. On a beaucoup de questions, monsieur le ministre, aussi à vous. Ministrė, dėl sveikatos klausimų irgi dar turėsime labai daug užduoti, taigi labai trumpai prašom. Na kągi, bandysiu atsakyti trumpai, nors kartais temas tokios pačios, kad tai yra sudėtinga. Panašiai kaip ir kolegos iš kitų ministerijų Vengrija mm, siūlo jums galimybę, jeigu man nepavyktų šiandien atsakyti visus klausimus susimei, tai padaryti raštu arba galbūt tiesiog atvykti su jumis pasikonsultuoti. O kai dėl uh, žaliosios žemės ūkio politikos, tai. Komisija įsivizuoja viską štai ką. Tai yra, kad tiesioginės subsidijos apimtų ir žalę komponentą. Ir mm, tai jau numatyta ir dabartinėje, pagal dabartinę sistemą, bet e, būtų įmanoma teikti daugiau tokios paramos, jeigu, pavyzdžiui, pavieniai ūkiai E, dėktų žaliasis technologijas. Na, iš esmės tai įmanoma ir tai atitinka mano minėtus prioritetus. Na ir labai svarbu išsiaiškinti per šešerius ateinančius mėnesius ir valstybių narių nuomonę šiuo klausimu. Na ir mes savo pirmininkamo metu iš esmės e, siekiame patvirtinti atitinkas tarybos išvadas šioje srityje. Iš įvairios žemės ūkio organizacijos, o taip pat ir pačios valstybės narės, nurodė, jog būtų neblogai, jeigu E, taisyklės būtų keičiamas taip, kad šios būtų geresnės, e, veiksmingesnės ir to pasiekoje nebūtų e, dar sudėtingesnė subsidijų sistema ES. Visi yra suinteresuoti tuo, kad tos taisyklės būtų aiškės, jas būtų lengva taikyti ir tokiu būdu lengviau būtų pristaikyti prie žaliosios BŽUP. Na ir jau dabar šioje sistemoje yra pasitvirtinusių elementų ir kurie rodo, jog ES ypatingą vaidmenį vaidina žalia BŽUP. Kitas klausimas susijęs su veiksmingu išteklių panaudojimu bei tvarumu. Ir susitikinęs, kad norint tvarkiai norint tvariai tvarkyti išteklius, labai svarbu užtikrinti tvarų išteklių panaudojimą. E, ta tokia aplinkosaugos politika, kuri remiasi rinkos politika, galėtų būti e, varikliu užtikrinančiu be kito kur darbo vietų augimą. Labai svarbu sudaryti sąlygas naujovių dėgymui ir taip pat užtikrinti, kad iš to naudos turėtų tiek aplinkosaga, tiek ir darbuotojai. O kai kalba eina apie gamybos bei žemės ūkio e, produkcijos auginimo metodus, tai e, iš tikrųjų labai svarbu galvoti apie veiksmingą išteklių panaudojimą, tvarumą ir nėra prasmės E, daryti skirtum, skirtyti pramonę į gerus ir blogus sektorius. Mano manimu, visi pramonės sektoriai gali ūkininkauti uh, tvariai. Ir investicijos turėtų būti skiriamas uh, e, tikslingai tam, kad būtų skatinamos aplinkai palankios technologijos, nes tai tikrai lems mūsų minėtų tikslų gyvendinimą. Na, kai dėl biodujų, o taip pat uh, E, biologinio kūro ir jo gamybos, tai iš tikrųjų ši tema yra labai sudėtinga ir laiko šiandieną tam nepakaks. Tiesiog e, labai svarbu, kad šiame sektoriuje būtų panaudojamas įvairios atlikos ir būtų rastas toks ekonominis sprendimas, kuris užtikrintų teigiamą e, energetinį balansą kad, pavyzdžiui, atliekų perdimui nereikėtų <coughs> papildomas energijos. Ir nebejoju, kad žaliosios ir naujoviškos technologijos siūlo gerus sprendimus šioje srityje. Taip pat buvo užduotas e, dar vienas klausimas dėl. Dėl vandenvaldos ten turėsime ir toliau dėrėtis dėl dar neišspręstų klausimų ir ketiname šioje srityje bendradarbiauti tiek su jumis, tiek ir su komisija. Ačiū, dabar periname prie sveikatos temos, ministrė, jeigu sutiksite. Daug kolegų prašo žodžio, aš prašysiu visų kalbėti labai trumpai, kad ministrui dar liktų laiko ir atsakyti į mūsų klausimus. Peter Lizi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, norėčiau užduoti tris klausimus. Visų pirma, dioksino tema. Pirmadienį ši tema buvo nagrinėjama taryboje ir mūsų komitete. Yra keletas trečiųjų šalių, kurios jau grasina uždrausti importą ir netgi gyvendina tą draudimą. Ar jūs žinote, ar tos trečiosios šalis pačios kontroliuoja savo maisto produktus dėl dioksinų vertės? Galbūt gali atsitikti taip, kad jų produkcija lygiai tokia pat užteršta, tik jie to nežino. Toliau dėl naujųjų maisto produktų. Tai yra labai svarbi tema. E, gaila keletai, keletai pirmininkaujančių valstybių dėja nepavyko išspręsti šios problemos. E, yra siekiama e, uždrausti e, klonuotą klonuotus e, maisto produktus, tačiau yra sunku kontroliuoti antrosios kartos maisto produktus, nes pavyzdžiui sunku nustatyti, ką valgė gyvulys, pavyzdžiui, karvė nuo gimimo iki, iki jos e, skerdimo. Tačiau kalbant apie klonuotus produktus, galim, užtenka žinoti tik, kas yra E, to galvijo e, tėvai. Toliau kitas klausimas yra maisto produktų ženklinimas. Europos parlamentui atrodo labai svarbu žymėti netikrus, imituotus maisto produktus ir, ir mes laukiame tarybos poziciją šią temą. Dėkoju. Toliau Dagmar. Dėkoju, ponė pirmininkė esu susipažinusi su daugelio pirmininkaujančių valstybių programa, tačiau nemačiau ne vienos programos, kurioje nėra e, žodžio vartotojų apsauga. Ji minima tik tai pavadinime. Pone ministrė, jūs atsakingas už maisto produktų saugą ir taip pat nesu patyrusi, kad kažkas, kas kalba e, ap mūsų komitete, kalba apie aplinkosaugos politiką, tačiau bent jau galėjote savo įvadinėje kalboje e, bent jau pavaidinti, kad nusimanote ir, ir apie maisto produktų saugą. Galbūt galite e, e, kažką pasakyti dėl po, pono Lyzės e, užduotų klausimų ir antradienį vyks tarybos posėdis dėl naujųjų maisto produktų. Tai jūs norite dirbti draugiškai parlamentui, norite, kad mes jūs e, paremtumėte, tačiau kalbant apie klonuotų gyvūnų e, mėsą, e, čia yra labai svarbus klausimas, apie kurį jūs nieko nepasakėte. Toliau dėl genetiškai modifikuotų organizmų kažkas yra paminėta jūsų programoje Ir čia yra kalbama apie tai, kad tai yra esminis klausimas siekiant. į kurį reikia atsižvelgti, bet manau, kad jūs turite e, labiau įvertinti aplink, aplinkai keliamą riziką ir turite reikalauti e, iš komisijos, kad ji maisto saugos agentūroje e, parm, pa, agentūrai Parmoje suteiktų atitinkamas užduotis, kuri padėtų spręsti šitos klausimus ir, ir juos spręsti labai išsamei. Taigi būčiau dėkinga, jeigu e, jūs apie tai pakalbėtumėte, taip pat nekalbėjote nieko apie gyvūnų pašarus ir apie dioksiną. Tai yra taip pat temas, už kurias mes atsakome šiame komitete. Ar jūs manote, kad, e, maisto, e, kad gyvūnų pašarų gamintojai turi, bu, turi laikytis tam tikrų įsipareigojimų? Aš galiu tik palaikyti komisarą dalį nes mums jau reikia seniai tokių priemonių. Ir galiausiai paskutinis klausimas. Tai yra e, ženklinimas ir informacija vartotojams apie maisto produktus. E, jūs e, žadate su mumis e, dalyvauti antrame svarstime, norite pasiekti susitarimo, tačiau kaip jūs įsivaizduojate, kaip spręsti šitos klausimus e, ne tik dėl e, e, maisto produktų pakaitalų, bet ir apskritai dėl viso maisto produktų ženklinimo. Instant, propos, avant de répondre à, à nos questions, je voudrais simplement... Ministrė, norėčiau tik tai m, mm, trumpai pasakyti, prieinant prie atsakymų klausimus, noriu pratęsti tai, ką kolegė Beran pasakė. Būtent tai yra irgi tas pats klausimas, kurį noriu Jums užduoti. Aš esu parlam, Europos parlamento pranešėja dėl komisijos pasiūlymo dėl genetiškai modifikuotų organizmų. A, be abejo, norėsiu kalbėti apie tai, bet noriu labai pabrėžti. A, Mm, svarbą to, ką pasakė ponia Rodberin dėl GMO ministrė, pirmasis klausimas yra tinkamai įgyvendinti direktyvą. Mm, 2001 metų numeris 18. Tai reiškia, e, kad e, ką 2008 metais ministrai e, vieningai nu, nusprendė dėl rizikos įvertinimo. EFSA neįgyvendina, nevykdo 2008 metų ministrų tarybos primtų sprendimų, neatsižvelgia į valstybių narių rekomendacijas, nevertina rizikos ilgalaikių laikotarpių. Yra uh, gairių dvi pagrindinės kryptis e, siūlomas dėl sveikatos ir dėl aplinkos. Ir, e, tekste yra daug pažangos fiksuotina, tačiau yra ir tam tikrų trūkumų, tam tikro žingsnio atgal, lyginant su dabartinė praktika. Ir labai svarbu, kai kalbame apie 2008 metų ministrų išvadų įgyvendinimą, ar jūs numatote taryboje dis diskutuoti šiuos pagrindinius tekstus, kuri, e, kurios turi lydėti diskusijos dėl 2001 metų 18 direktyvos peržiūros. Ar jūs taip pat taryboje galvojate kalbėti apie interesų konfliktą, apie ką prieš kelias dienas komisaras daly pasakė, kai jis sakė, kad jis yra pasirengęs daryti pasiūlymus šią linkmę? Taigi, dabar ministrė, jums žodis. Köszönöm szépen jó néhány kérdés volt. És... Dėkoju. Na, susilaukiau daug klausimų, jie mane džiugina. Ir jūsų pirmininku aptariau tai, kad pasisakysiu atskirai dėl maisto produktų saugos apie tai jau kalbėjau su jūsų komiteto pirmininku, todėl šiandieną kol kas dėl šios temos nepasisakysiu. Aišku, yra tokių uh, klausimų, kurie m, patenka į abi sritis sveikatą ir maisto produktų saugą. Tačiau tiesiog e, pasakysiu, kad maisto produktų uh, E, saugos atitinkamų naujų teisės aktų tvirtinimas yra mūsų pirmininkamo prioritetas. Taip, vartotojai vis reiklesni ir nori, kad maisto produktai būtų kokybiški, saugus ir būtų teikiama daug informacijos apie juos. Na ir jeigu mes kažką perkame, tai norime, kas yra pakuotėje, kas už jas lypi. Taip pat e, tikrai norime infor, išsames informacijos apie gaminį, apie jo kilmę. Uh, maisto produktų gamybos srityje taikomas vis naujos technologijos, e, panaudojamos naujos žaliavos, medžiagos, tai čia yra teigiama globalizacijos išdava. Na, bet kita vertus, e, vartotojų pasitikėjimas smunka. Taigi norime mažinti netikrumą, nepasitikėjimą, dar, sakyk, pakartosiu, yra naujas technologijos, naujas žaliavas, kaip, pavyzdžiui, klonavimo um, technika, o kita vertus vartotojai yra vis samoningesni. Todėl reikia parengti bendras nuostatas dėl e, kokybinių ir kiekybinių reikalavimų informacijai apie maisto produktus ir tokią informaciją turi teikti e, maisto produktų gamintojai ir laikytis nustatytų kriterijų. Kaip minėjau, šis klausimas mūsų pirmikamo metu mums labai aktuolus. Be to, e, dabar pakeista direktyva dėl uh, sulčių ir vaisvandenį, atsižvelgianti naujus vartotojų reikalamus ir lūkesčius ir šioje direktyvoje yra naujų elementų. Ir dabar pagal naujas nuostatas daromas skirtumas tarp vaisių sulčių ir sulčių pagamintų iš vaisių koncentratų. Taip pat supaprastintos nuostatos reglamentuojančios skoninės ir aromatinės medžiagas. O dabar į vaisių ir daržovių rūšių naudojimų sulčių gamybai yra trauk, sąrašai traukti ir pomidorai. Na, labai svarbu, kad ateityje į sultis nebūtų papildomai um, pridedama cukraus, nes ateities sultis iš tikrųjų turi būti sultis. Na, o kai dėl reglamento dėl naujoviškų maisto produktų, tai šis klausimas jau nuo 2008 metų tarybos darbo atvarkė, tačiau nepavyko susitarti dėl jo nei per pirmą, nei per antrąjį svarstymą. 2010 m. rūksupjūčio 9 d. buvo pradėtas naujas skaistimas ir Belgijos pirmininkamo metu įvyko trys neformalūs trilogai. O dabar šis pasiūlymas yra nagrinėjimas pagal taikinimo procedūrą. E, ši taikymo procedūra oficialiai prasidėjo 2010 m. gruodžio 7 d. Na ir ta, mm, taryba nepritarė parlamento per antrąjį skaitimą pasiūlytų pakeitimų. Na ir dabar pagal 224 straipsnį reikia per šešių savaičių laikotarpį sušaukti taikinimo komitetą. Dar 2011 m. sausio 18 d. Vengrija, kaip pirmininkamtis šalis, jau aptarė šį klausimą, daromas nuorodamas į deleguotus aktus, bet nepavyksta sustarti dėl klonuotų gyvūnų ir maisto produktų iš jų. Taigi dėrybos yra sudėtingos, tačiau kitą vertus mes esame nusiteikę bendradarbiauti su visais e, dėrybų veikėjais tam, kad šis reglamentas būtų patvirtintas kiek įmanoma greičiau. Prie šio klausimo dar sugrįšiu atsakydamas į kitus klausimus. E, informacija teikiama vartotojams apie maisto produktus. Aišku, yra labai klausim, svarbus klausimas ir čia turiu galvoje tą informaciją, kur yra nurodoma etiketėse ir pakuotėse. Na ir jeigu atitinkamas teisės aktas bus patvirtintas, tai bus atnaujintos nuostatos reglamentuojančias um, e, informaciją ant maisto produktų. Pavyzdžiui, privaloma tvarka bus teikiama nuoroda apie maistinę vertę Na, taip pat bus taikomi griežtesni reikalavimai e, tam, kad etiketės būtų aiškesnės, lengviau skaityti, o taip pat į alergenus bus daromas konkrečios nuorodas. Na ir 2010 m. gruodžio 7 d. taryba prie tary, politinio sustarimo. Na ir manome, kad per pirmąjį skaitimą bus patvirtinta viskas vasario mėnesį. Na E, o jeigu ne, tai tuomet mes darėsime su parlamentu per antrąjį svarstymą. Taigi džiaugiamės būsimų vaisingų bendradarbiavimo su jūsų komitetu. Gerbiamas ponės ir ponai. Na, dabar sureaguosiu konkrečius klausimus, jų buvo keletas. Naujoviški maisto produktai. Taip pat gyvūnų klonavimas Na tai iš dalies jau kaip ir atsakiau šios klausimus, sureagavau juos, nes jau kalbėjau apie taikymo procedūrą. Na, kai dėl naujoviškų maisto produktų. Ir ypač, kai tai siejasi su uh, gyvūnai, klonuotais gyvūnais ir jų jaunikliais, tai ši tema yra jautri, turime daug skirti jai dėmesio. Ir jau dabar vyksta dėrybos korepero lygiu. Taip pat ir ambasadorių lygių. Tik iš tai tiek dėl to klausimo. Taip pat buvo iškelti klausimai dėl dioksino. Na taip, ši problema yra didelė ir jį liečia tiek vartotojus, tiek ir gyvulių augintojus. Taigi turime įdėkti tokias priemonės, kuris ateityje užkirstų kelią tokiems skandalams ir incidentams. Ir tokias priemonės taip pat garantuotų vartotojų sveikatą. Taigi reikia sukurti tokią sistemą, kuri užtikrintų saugą. Vokietija patvirtina atitinkamas priemonės ir mano manimo jos yra veiksmingos. Taigi ES atitinkamos nuostatos, o taip pat e, medicinos ir veterinarijų tarnybų bendradarbiavimas pasitvirtino ir šis bendradarbiavimas ypač aktualus, sprendžiant būtent štai tokius klausimus. Komisaras Dali. Pirmadienį tarybai pateikė pasiūlymą kuris liečia e, licencijų išdavimą naujoms įmonėms, o tai konkrečiai licencijų išdavimą e, maisto produktų gamintams. Tas, e, kad licencijos siejamos su griežtais reikalavimais, pavyzdžiui, atsiejamos yra įvairios gaminių kategorijos, tam, kad tam tikri produktai negalėtų tarpusai būti maišomi, ko pasiekoje kyla incidentai ir skandalai, taip pat būtina sukurti naują stebėsino sistemą, taip pat ir naują domenų bazę. Taip pat numatyta prievalė teikti ataskaitas. Įmonėms, jeigu tarkim joje yra imamas mėginys ir rezultat yra nustatoma kažkas tai. Tokiu būdu bandome ateityje išvengti dioksino incidentų ir kitų panašių skandalų. O kai dėl trečiųjų šalių e, reikalavimo joms, e, mėginių ėmimui, kontroliai, bendradarbiavimsimis, tai čia lieka daug spręstinų klausimų. Taip, mes importuojame trečių šalių gaminius ES ir tie gaminiai turi atitikti tokius pačius kokybės ir saugos reikalavimus, kaip ir musiškiai. Ir tai reiškia, kad ir trečiųjų šalių gamintojams turėtų būti įdėkti tie patys reikalavimai ir sąlygos. Toliau, dėl GMO mm, keletas klausimų liečia genetiškai modifikuotus organizmus. Na ir aišku, ši tema yra labai kontroversiška, nuomonės skiriasi, valstybių narių pozicijos dėl šio klausimo skiriasi. Na, o aišku, šis klausimas jaudina ir domina ir visuomenę. ES parengė GMO paketą ir pagal šį paketą ir jo nuostatas valstybės narės turėtų didesnę veiksmų laisvę. Ir galėtų savo nuožiūrą valstybės teritorijoje riboti arba ne GMO pasėlių auginimą. Tai yra geras signalas, nes tokiu būdu Europos komisija atsižvelgia į valstybių narių dviejonės ir būkštėmis ir tokiu būdu bando spręsti atitinkamas problemas. Mes savo pirmininkavimo metu E, ir toliau traktuosime reglamentą dėl GMO kaip prioritetinį. Na ir atitinkamo teisės akto projektas atitinka ir pono Baroso pasiūlymą, kuris e, ponas Baroso pristatydamas darbo programą parlamentui paminėjo ir šią temą ir parlamentas jį šiuo požiūriu palaikė. Mano manimo, verta dėmesį atkreipti dar ir į tai, jog atitinkamos saugos nuostatos ir jų sistema nesikeis ir e, šių saugos nuostatų dėka valstybės narės turės ir toliau galimybę uždrausti auginti jų teritorijoje GMO pasėlius, aišku, jeigu egzistuoja tam tikros sąlygos. Bet aišku, e, taikant tokius draudimus reikia atsižvelgti į vairias įmanomas pasakmes, pavyzdžiui, socialinės ir kitokias. Ir čia bendradarbiaujant su parlamentu ir komisija dar reikės paieškoti atitinkamų sprendimų. O kai dėl EFSOS? Tai yra maisto produktų saugos agentūros. Tai EFSA yra. Ir parengusi tvarkaraštį, o taip pat ir gairias dėl um, rizikos vertimų. Šios gairės kaip tik dabar yra peržiūrimas, peržiūra dar nebaigtos komisijoje ir susitikinęs, kad kad čia ypatinga svarba tenka ne šališkam, nepriklausomam poveikio vertinimui. Na ir kai kalba eina apie GMO ir atitinkamų leidimų išdavimą, tai įmonės prašančios tokių licenzijų turi pateikti mėginius. Tie mėginiai kol kas dar nepateikti ir todėl įvertinimas kol kas dar neišbaigtas. Bet aišku, ateityje šią problemą reikės spręsti. Na ir galiausiai ženklinimas e, maisto produktų etiketėmis. Čia norėčiau pasidalinti taip pat keletą minčių dėl šio klausimo. Na, taryboje jau įvyko pasikeitinimas nuomonėmis kompetitingų lygių ir tarybos pozicija atitinka ir parlamentų siūlomus pakeitimus. Mes turime pareigą geriau informuoti e, vartotojus. Na ir siūlomi tokie pagrindiniai principai, kurie leistų geriau atskleisti sukčiamo klastočių atvejus, geriau sureaguoti. E, Ir jeigu tradiciniai maisto produktų elementai yra, ar sudės dalis yra pakeisti kitais, visuomet tai reikia nurodyti etiketėje. Ir jeigu maisto produkto vieni elementai yra keičiami kitais, tai negalima nurodyti tradicinio maisto produkto pavadinimu tam, kad nebūtų klaidinami vartotojai. E, nous avons... Ačiū ministrė. Turime tris klausimus. Pradėsiu nuo ponios Liotard. Pone Rodberend, jūs dar norėt kažką pasakyti? Padai. Ačiū pirmininkė. Uh, Labai malonu, kad suteikėt man žodį. Aš manau, kad būtų galbūt naudingiau tas diskusijas pradėti, pratesti dvižalių kla, e, pagrindų mano klausimų, ne komitete. Ja, dank wel. Ja, mevrouw Dagmar Roodberend, ik ga toch nog een poging doen. Uh... Ačiū pirmininkė. O aš vis tik tai užduosiu klausimą, priešingai nei ponė Rodberent. Uh, Kaip jūs žinote, esu pranešėja naujoviškų maisto produktų klausimų. Čia e, turi neužilgo prasidėti oficialus e, taikinimo procesas ir noriu padėkoti pirmininkaujančiai Vengrijai kuri dėjo daug pastangų šio klausimu per pačias pirmasias pirmininkavimo uh, savaitės pateikdama mm, dokumentus su, su lentelėmis, manau, kad tikrai tai didžiulis nuopelnas. Taigi, manau, kad naujoviški maisto produktai dažnai siejami su GMO. Neseniai studijos parodė, kad 77 procentai Europos piliečių galvoja, jog maistas iš klonuotų gyvūnų yra nenatūralus ir nenori tokio maisto vartoti, valgyti. Parlamento pozicija buvo labai aiški, jog iš klonuotų gyvūnų pagamintas maistas neturėtų būti svarstomas naujoviškų maisto produktų kontekste. Taigi, realiai diskusijų tuo klausimu nebuvo. Manau, kad uh, jau ir komisija galų gale vis tik tai sutiko, kad pateiks pasiūlymą dėl maisto iš klonoto gyvūnų. Manau, vis tik tai sprendimas turi būti surastas ir todėl turime apie tai pradėti kalbėti vėl. Aš siūlyčiau, kad sprendimas šio klausimu būtų teisiškai privalomas, tam, kad būtų galima išvengti tokios situacijos, kur komisija po to vėl siūlytų kažką tai naujo į tą laiką. Taigi, kad reikia pasirūpinti, kad rinkose neatsirastų a, išklonuotų gyvūnų ar jų palikonių pagamintas maistas ir kad atskirai būtų galima kalbėti apie naujoviškas maisto produktus, kad netaptų taip, kad a, šie teisės aktai staiga pasentų, kai tik tai nauji teisės aktai pasirodytų tuo, tuo pačiu klausimu. A, Aš labai norėčiau, kad trys institucijos kartu parengtų bendrą pareiškimą, jog maistas iš klonuotų gyvūnų būtų draudžiamas. Labai svarbu, kad toks sprendimas būtų teisiškai privalomas. Jeigu Kitaip, jeigu kažkas prašytų kokio tai leidimo to klausimu, nebūtų galimybės pasiremti teisiškai privalomų dokumentų ir tuomet mes negalėtumėm laimėti teisme. Galbūt jūs galėtumėt pasakyti, ką pirmininkaudama Vengrija galėtų pasiūlyti kaip sprendimą šiuo klausimu, kad ir taryba ar parlamentas galėtų susitarti ir kad būtų vis tik tai į tą laiką dar priimtas ir, ir tam tikras teisiškai privalomas sprendimas, iki bus galų gale priimti ir teisės aktai dėl klonuotų gyvūnų. Jūs taip pat sakėte, kad yra padaryta pažangos dėl deleguotųjų aktų. Ar tai reiškia, kad taryba jau dabar sutinka su Europos parlamento pasiūlymu šio klausimu? Pone Karimbo. Mano klausimas yra iš aplinkos srities, taigi turbūt negaliu jo užduoti. Bet jeigu leisite, jeigu leisite tai labai malonu, užduosiu tą klausimą. Jūs... Pirmininkė sako, viskas yra įmanoma, kadangi esame parlamento nariai. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, prisiema didžiulę atsakomybę ir ji yra labai stebima, jos elgesys prisidės prie to, kaip Europos Sąjunga e, reaguos į aplinkosauginius klausimus, ar sustiprėjusi, ar kaip tik silpniau. Jūs pats sakėte, kad, e, kad pavyks pasiekti pažangos, jeigu įgyvendinimas ir kontrolė kai kuriuose valstybėse narėse bus e, sustiprinta. E, Todėl aš norėčiau paklausti e, dėl tos Vengrijos įmonės, kodėl ji gavo licenciją veikti iki 2018 metų, nors ji ne, nedirba su atitinkamomis medžiagomis. Ir ar yra realu, kad ji pakeis iš esmės visas savo technologijas? Monsieur Adair, ce sera la dernière question, sauf si je vois... Ir bus paskutinis tada jau klausimas, nebent dar kažkas norėtų pastirauti kažką. Dėkoju, man labai gila, kad išėjo ponė Rodberin. Esu šiek tiek nustebęs dėl to, ką jinai pasakė. nenorėčiau dabar ginti mūsų ministrų, tačiau yra labai svarbu, kad kolegos suvoktų, kad e, jau darbo tvarkėje buvo patikslinta, kad bus du klausimai ir kad ponas Fazekašas pasisakys dvie, dviem temomis, todėl Todėl nėra taip, kad ponas Fazekašas nenorėjo kalbėti apie maisto produktų saugą, tiesiog jam, jam iš, kaip tik priešingai atrodo, e, kad tai yra prioritetinė tema ir jisai buvo parengęs atskirą kalbą šią temą. Dėl dioksino skandalo mes pirmadienį šiame komitete kaip tik nagrinėjome šį klausimą ir dabar nenorėčiau grįžti prie tų diskusijų, tačiau norėčiau pasidalinti savo džiaugsmu tuo, kad ponas ministras jau pirmadienį galėjo patvirtinti atitinkamą poziciją ir mes dabar jau matome tarsi šviesą tunelio gale, ką reikia daryti dėl to dioksino skandalo. Ir Vengrijoje mes dažnai sakome, kalbėdami apie maisto produktų saugą, kad vyriausybė turi padaryti viską, kad Vengrija netaptų Vengrijos maisto produktų atliekų sandėlių. Taigi Europa turi padaryti viską, kad e, Europa netaptų kažkokių atliekų iš viso pasaulio savartynų. Tai yra labai svarbu, labai svarbu, kalbant apie e, trečiojo pasaulio šalių maisto produktus ir yra labai svarbu, kad jiems būtų taikomos tokios pačios maisto saugos e, sąlygos, tokios pačios taisyklės kaip ir ES. Taigi turi būti atitinkamos e, kontrolės, sankcijos, baudos. Mes turime padaryti viską, kad Europa neturėtų, ne, negautų e, užterštų maisto produktų. Dėkuoju toliau ponas Tabadži neuž, ne, neleidau jums užduoti klausimą, taigi suteikiu galimybę dabar. Norėčiau e, pridu, pritarti tam, ką kalbėjo prieš mane, kalbėjęs kolega. Aš pats pateikiau e, klausimą raštu ponui dalį ir e, tame klausime Tame klausime raštu aš kalbėjau apie tai, kodėl pagal ES teisės aktus yra įmanoma tokia situacija, kad tos ribinės vertės yra kitokios ES viduje ir už ES lygų. Kitaip tariant, e, kalbant apie importuotus maisto produktus, e, kai kurios medžiagos yra toleruojamos, nors kalbant apie ES, ES pagamintus maisto produktus, jos yra draudžiamos. Todėl manau, kad reikia pona daly įtikinti, kad arba komisija turi pakeisti tei, galiojantį teisės aktą, arba taryba turi ieškoti kažkokių kitų sprendimų, pateikti savo pareiškimą, kad būtų pateikta atitinkama teisės akto dalis. Dėkoju. Kadangi daugiau klausimų nėra, tai suteiksiu Jums žodį atsakyti į klausimus, ponė ministrė. Dėkoju. Kalbant apie dioksino skandalą, aišku, mes nagrinėjame šį klausimą. Man atrodo, kad didelė pažanga yra tai, kad Vengrija, e, kaip ir minkaujantį valstybę savo pirmajame posėdėje, jau pasiekė to, kad būtų parengta bendra pozicija ir būtų imtasi konkrečių priemonių, kurias pasiūlė ponas Daly. Man atrodo, kad kaip tik veiksmingas darbas ir leido mums pasiekti tokio gero rezultato. Gali atsitikti taip, kad e, maisto produktų maisto produktuose iš trečių šalių esančios medžiagos trečiosiuose šalyse yra leidžiamos ir kad tos, bet tos medžiagos yra draudžiamos ES. Deja, yra tokia situacija ir šiuo atveju mes dėl PPO susitarimo Deja, negalime uždrausti tokių produktų importo į ES, jeigu tokie produktai nesusiję su rizika žmogaus sveikatai. Ir EFSA bet kokiu atveju kontroliuoja tokius įvežamus maisto produktus. Be to yra pasaulyje pripažintos ribinės vertės ir tų ribinių verčių e, jos turi, jos turi būti įtrauktos ir ES teisės aktus. E, bet tik tai tokiu atveju jų yra laikomasi, kai tos vertės yra toleruotinos, kai maisto produktai nekelia grėsmės žmonių sveikatai. E, aš, aišku, kitų konsultacijų metu būtinai aptarsiu šį klausimą su ponu daly. Kalbant apie raudoną šlamo e, katastrofą Vengrijoje, manau, kad į šį klausimą mes turime pažvelgti iš esmės detaliau ir aš norėčiau čia pakalbėti apie vidinę situaciją Vengrijoje, apie Vengrijos teisės aktus. Vengrijoje buvo 90, 1996 metais priimtas e, ko, re, vyriausybės reglamentas, kuris raudonąjį šlamą vertino kaip pavojingą atlieką. E, vėliau E, aplinkosaugos ministerija harmonizuodama ES e teisės aktus priėmė e, naujų teisės aktų, buvo perimta atitinkama ES direktyva ir buvo pareng, parengtas ministro reglamentas Vengrijoje, 2001 metų 16 reglamentas, kuris vertina raudoną išlamą kaip pavojingą medžiagą. Ir visas atliekas iš aluminio, aliuminio gamybos e, taip pat įvertino kaip pavojingas atliekas. Mm Nauja, naujasis Vengrijos teisės aktas įsigaliojo 2002 metais ir pagal jį atitinkamų atliekų e, gamintojas pats gali nuspręsti, ar raudonasis šlamas yra pavojinga atlieka ar ne. Taigi tokia yra teisinė situacija Vengrijoje. Įmonė, atitinkama įmonė, apie kurią mes dabar kalbame, jau 2001 metų gruodžio 19 dieną atitinkamas institucijas informavo apie tai, kad raudonasis šlamas ateityje bus nevertinamas kaip pavojinga atlieka. Kompetitinga institucija davė tai įmoniai tokį leidimą ir po 2002 metų įmonė informavo, kad įvairių bandymų metu ji įrodė, kad tas raudonasis šlamas atsiradęs jos gamybos procese nėra pavojinga atlieka. Ir iš tiesų buvo atlikti bandymai, kurie tai įrodė. Taigi, tokiu būdu atsisiko taip, kad visą šį atvejį vertino pati aukščiausia tikrinimo kontrolės institucija ir ji priemė sprendimą, kad raudonasis dumblas ar šlamas pagal galiojančius teisės aktus yra priskiriamas tokių medžiagų kategorijai, kurios nėra pavojingos atlikos. Raudonasis purvas ar rudasis dumblas e, buvo priskirtas šalutinių produktų kategorijai. Statybos atliekų, atsiprašau, kategorijai. Ir pagal 2011 metų komisijos komunikatą Vengrija atitinkamai nesilaikė galiojančių Europos teisės aktų Vengrija į tai sureagavo ir 2010-aisiais priėmė teisės aktą 181. 181, pagal kurį raudonasis šlamas e, naudojamas bioksido produkcijoje yra vertinamas kaip nuodinga atleka. Taigi, tokia yra teisinė situacija ir atitinkama įmonė pakeitė technologijas savo įmonėje, dabar ji naudoja vadinamąją sausąją technologiją ir to pasiekoje e, gamybos procese nebe iš, nebeišskiriamas tas raudonasis šlamas, taigi tokiu būdu buvo užskirtas, užskirtas kelias visoms to susijusiam rizikom. Esu įsitikinęs, kad mes šiuo, šiuo atveju pasielgėme taip, kaip ir buvo tikėtasi. Ir manau, svarbiausias dalykas čia yra e, informuoti apie tai, kokia yra situa teisinė situacija Vengrijoje ir kokios technologijos yra naudojamos, kaip pasikeitė tos technologijos. Deja, mums nebeliko laiko panagrinėti klausimo susijusio su klonuotais e, gyvūnais ir iš jų pagaminta mėsa. E, ir taryba supranta, kad tai yra kontroversiškas klausimas, ji nenori toleruoti klonuotų maisto produktų. Mes čia dar patikrinsime įvairias nuomonės ir bandysime siekti E, susitarimo. Tikriausiai dar vyks daug dėrybų dėl šio klausimo. Pirmininkaujanti valstybė su trimis, bendradavime su kitomis es institucijomis pas, atitinkamai pasirenk šio klausimo sprendimui. Dėkoju Jums uždėmesi, tikiuosi, kad e, mes kartu sieksime įgyvendinti nusistatytus tikslus, nes iš šios diskusijos man pasidarė aišku, kad mūsų tikslai yra tokie patys, mes visi norime tarnauti ES piliečių ir norime pasiekti, kad galėtume gyventi tokioje aplinkoje, e, kurios yra verti europiečiai ir kad jie e, yra verti naudo, vartoti sveikus maisto produktus kalbant apie žemės ūkio tarybos rezultatus, noriu pabrėžti, kad mes norime užtikrinti tvarų žemės ūkį ES ateityje. Euh, Dėkuoju, ministrė kad e, jūs atvykote į mūsų komiteto posėdį šiandien ir kad išsamei atsakėte į mūsų klausimus, nevengdamas atsakymų. Manau, kad tai yra labai konstruktyvus požiūris ir aš labai tikiuosi, kad ir toliau mūsų diskusijos bus tokios konstruktyvios ir gyvos.